Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Nous avons une journée qui va être. Labas rytas, kolegos. Mūsų laukia labai ilga ir intensyvi diena. O prieš pradėdami posėdį, susikaupkim, prašau visus tylos. Dėja, vienas e, mūsų kolegų mirė biudžeto komiteto e, šeima, sakyčiau. Šiais metais labai ženkliai nukentėjo mūsų draugas Portaš mirė, o dabar labai gerbiamas kitas kolega, pona Žerį Aver, e, taip pat mirė. Žerį Aver buvo 54 e, metų jis buvo čekas iš socialdemokratų frakcijos, e, šios frakcijos delegac... čekų delegacijos vadovas. Be to, jis buvo e, vicepirmininkas ES santykiams su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija. Jis buvo mūsų komiteto narys ir biudžeto kontrolės komiteto narys. Deja, jau keletą metų jis labai sunkiai sirgo, dėl tos priežasties jis nedažnai galėdavo dalyvauti mūsų posėdžiuose. Aš siūlyčiau Joronui Fermui papasakoti apie šį kolegą po to, kai. E, o po to mes pagerbsim jį tylos minutę. Pone pirmininkė, taip visi labai nuliūdame e, prieš e, keletą dienų išgirdę, kad mirė mūsų kolega dėl lygos, jis jau nebegalėjo skraidyti, todėl negalėjo uh, dalyvauti Briuselio posėdžiuose, bet jis visada atvykdavo į Strasbūrą. Paskutinį kartą aš su juo sutikau Strasbūrą, jis jau labai sirgo, bet uh, tada dar buvo vilties. Deja, jos nepasiteisino tos viltys. Jis buvo labai gerai žinomas ekonomistas, buvęs Čekijos Respublikos ekonomikos ministras. Jis vadino nepaprastai svarbu vaidmenį Čekijos Respublikoje e, po perversmo, po komunizmo. Jis e, suvaidino labai svarbu vaidmenį Europos parlamente, jis turėjo labai daug tikslų ir siekių, dėja dėl savo sunkios lygos jis niekada negalėjo e, dirbti taip, kaip norėjo. Mūsų frakcijos viduje jis buvo nepaprastai svarbus Jis e, turėjo ypatingą ekonomisto kvalifikaciją, labai aktyviai dalyvavo finansų krizės e, sprendime, padėjo rengiant finansų reglamentą ir panašiai. Jis e, turėjo labai gražių siekių ir buvo labai gerai susipažinęs su ekonomikos klausimais. Mums visiems jo trūks ir aš manau, kad mes galime perduoti mūsų užuojautą jo šeimai ir draugams. Ačiū. Ačiū, Joranai. Žinoma, mes visi Išreikšime užuojautą ir liūdėsi šeimai, draugams, mūsų frakcijos kolegoms, kolegos, aš siūlau pagerbti mirusįjį tylos mintę. Dar vienas pirmininko pranešimas, kuris yra šį kartą linksmesnis. Mes nuo šiandien mūsų frakcijoje priimame naują narį Nilsą Tornvals, kuris pakeičia Karlą Haglundą, buvusi mūsų kolega, kuris tapo Suomijos gynybos ministru. Panas Tornval jau čia, sveikinu kolegą e, mūsų tarpe. Aš e, turėjau galimybę jau su jumis sutikti. Karlas Haglundas buvo liberalų e, demokratų frakcijos koordinatorius, kadangi e, jis e, turėjo pakankamai gerą kvalifikaciją, jis tapo gynybos ministru tokiam amžiui, kai mano valstybėje vos tik balsuoti pradedame. Ir žinoma, mes jam tikime geros kloties, einant naujas pareigas. Taigi, Aš dar asmeniškai galiu pasakyti, kad mūsų vicepirmininkas Džordžas Lainas turėjo nedidelį širdies sutrikimą ir pateko į ligoninę, todėl negali dalyvauti mūsų posėdėje. Vėlgi, mūsų vardu mes visi jam palinkėsim greitai pasveikti. Bon. Oui, alors, 2012 metai gana keisti. Žiema tęsis matyt e, iki pat e, e, metų galo, be pertraukos ir tai įtakoja mūsų visų nuotaiką. Nepaisant to, bandysime atgauti optimizmą ir dinamiškumą. Pirmasis darbo atvarkės punktas - darbo atvarkės prieimimas. Jeigu sutinkate, sakome, kad darbo atvarkė priimama tokia, kokia parengta. Norėčiau pažymėti, kad yra punktų numatytų uh, darbo tvarkėje, kurie yra perkelti. Tuoj surasiu, sako pirmininkas. Pirmininko pranešimai jie įrašyti Kobo News kraštyje, nieko naujo nepridursiu. Kaip žinote, galite viską susirasti web Tri, e, atsiprašau, galite būti tikri, kad mūsų postas yra transliuojamas internetu per webstream. E, mūsų e, protokolo patvirtinimas yra perkeliamas vėlesniam laikui, nes mes dar neturime protokolo. Turiu galvoje gegužės 10 protokolą. Gegužės 31 dienos protokolas yra parengtas, mes jį galime, galėsime patvirtinti, jeigu iki šio posėdžio pabaigos nebus pateikta jokių komentarų. Šiandien po pietų 15 val. bus e, metinis susitikimas e, su e, trejetui atstovaujančių agentūras, vykdomasias ES agentūras. Aš galiu pasakyti, kad trejeto nariai jau šioje salėje yra buvę. Taip pat esame matę įvairių agentūrų atstovus, atsakingus už biudžeto sritį. Aš juos pasveikinsiu šiandien. Šiandien 15 val. susitiksim su jais pasikeisti nuomonėmis. Ir dabar siūlau pereiti prie darbo atvarkės šeštojo punkto. E, bet ar keletas minčių, apie, keletas žodžių apie penktą punktą. 2013 metų biudžetas. vykusio Liepos 9 dieną trilogo rezultatai. Liepos 9 vyko trilogas. Jis įvyko išnagrinėjus tarybos biudžeto komiteto kombud e, padarytas išvadas ir mintis. Po to sekė preliminarus balsavimas. Korepere vakar iš ryto įvyko balsavimas dėl 2013 metų preliminaraus biudžeto. Rezultatas, man atrodo, gana keistas. Aš e, bandau e, išvengti asmeninio vertinimo, todėl aš paprašysiu kolegos Giovanni, e, kad jis papasakotų, kaip jam tas trilogas atrodo. Giovanni, prašau. Grazie, prezidente. Ačiū. Pirmininkė. 9 Liepos įvykęs pirmininkaujančio trejato susitikimas prasidėjo tuo, kad mes nusiskundėme tuo, kad tarybos sprendimo sulaukėme per vėlai Ir taryba iš ties neturėjo tokių įgaliojimų trilogė, kokius turėjome mes, nes mes turėjome e, tiek biudžeto komiteto įgaliojimus, tiek e, plenarinio posėdžio metu 514 balsų daugumą buvome įgalioti dalyvauti darybose. Ir iš ties e, nebuvo priimtas e, joks sprendimas nei korepere, nei bendrųjų reikalų taryboje. Ir iš esmės taryba trialogo daryb, į trialogo darybas ėjo be įgaliojimo. Tuo tarpu mes trialogo posėdėje pristatėme savo prioritetus savo įgaliojimo ribose, taip pat pabrėžėme, kad tarybos pozicija yra visiškai nesuderinama su praėjusių metų taikinimo komitete priimtais sprendimais. Mes nusprendėme e, imtis stebėtojo vaidmens, tačiau e, to padaryti negalėjome, todėl kad e, atitinkamuose posėdžiuose dalyvavo tik komisijos atstovai, o pirmininkaujančios Danijos, tai yra tarybos atstovai, į posėdžius neatvykdavo. Ir tokioje dvasioje vyko ir šių metų darybos iš tiesų abi biudžeto institucijos, tiek taryba, tiek parlamentas vertina situaciją skirtingai. Ir vakar korepere buvo primtas atitinkamas sprendimas, o tas sprendimas reiškia, kad mokėjimo asignavimų didinamas yra mažinamas, tiksliau didinamas, e, didinimas neleistas, e, liekame prie 9 procentų, o įsipareigojimų asignavimai yra padidinami tik 1,7 procento. Turint omenyje, e, kokius įgaliojimus mes turėjome triologe, Esame visiškai nepatenkinti sudėrėtais skaičiais, todėl kad negalėsime įgyvendinti nei parlamento, nei apskritai ES prioritetų. Panas pirmininkas Lamasur atkreipė dėmesį į š e, šią didelę spragą. Tuo tarpu Birželio 28-29 dienos tarybos išvadose tarybos biudžeto komitetas e, vertina situaciją visiškai kitaip. Jie teigia, kad norint išvi, išeiti iš krizės, e, reikia siekti daugiau Europos. Tačiau mūsų supratimu, Daugiau Europos reiškia, kad turime ES biudžeto signavimus panaudoti augimui ir ekonomikos skatinimui. O biudžetas yra teisinė priemonė garantuojanti augimą. Tarybos biudžeto komiteto pozicija, kuri buvo dar kartą patvirtinta vakar korepere, skiriasi nuo mūsų. jie niekur nei įsipareigojimo asignavimuose, nei mokėjimų e, asignavimuose nenumato tų asignavimų ekonomikos gaivinimui ir augimui, o tai tarsi prieštarautų tarybos filosofijai. Nes Griežčiausi biudžeto apkarpimai yra A1 skyriuje, kuris yra skirtas moksliniams tyrimams, taip pat B sanglodos politikoje bei ketvirtajame skyriuje, e, kuris apima kaiminystės politiką. Aišku tai, kad taip, formuojant bendrąjį biudžetą, turime tikriausiai patys savo atsakyti į klausimą, kur mes einame, nes e, taryba yra deklaravusi, kad augimas e, yra viena prioritetinių sričių, tačiau e, paties biudžeto eilutės, iš kurių būtų galima skatinti ekonomikos atsigavimą ir augimą yra tiesiog e, apkarpamos. Panas Lamasur atkreipė dėmesį į šiuos netitikimus ir dar kartą pabrėžė, kad Europos biudžeto prioritetai turėtų būti mūsų supratimu visiškai kitokie. Artimiausiais mėnesiais mūsų laukia labai sunkus darbai, todėl kad dar daug ką turime išsiaiškinti, e, susidurėme su visiškai naujais e, faktais ir jei taryba ir toliau lieka prie savo prioritetų, tai yra augimo, tai reikėtų keisti biudžetą. Tačiau kol kas netrodo, kad taip įvyks, todėl kad vakar korepere buvo priimtas sprendimas, o tiksliau pasakius pasiūlymas, tarybos biudžeto komiteto pozicija korepere buvo patvirtinta prieštaraujant tik trims valstybėms narėms - Junktiniai karalystiai, Niderlandams ir Švedijai. Šved, šios trys šalys balsavo prieš. Viena susilaikė, tai buvo Austrija. O vidinių dėrybų metu bendrųjų reikalų taryboje taip pat buvo svarstytas šis klausimas ir Tai atsispindi ir darbinėse dokumentuose. Apibendrinant būtų galima pasakyti, kad tarybos pozicija yra labai nenuosekli ir aš apskritai tą situaciją vertinčiau kaip e, iš dalies šizofrenišką, todėl kad um, tarybos biudžeto komiteto sprendimas apskritai skiriasi nuo to, tų sprendimų, kurie buvo priimti anksčiau. Ir tai yra problema, kurią turėsime spręsti iki kitos vadovų tarybos, bendrų reikalų tarybos. Po Liepos 9 trilogo posėdžio mums pasisekė pasiekti, kad taryba dar kartą pasiryžo sėsti prie bendro stalo dėrybų stalo su Europos parlamentu ir aptarti biudžeto klausimų. Manau, kad toks bendradarbiavimas yra neišvengiamas e, siekiant suderinti bendras pozicijas, kuriomis remiantis bus galima dėrėtis toliau. Mes laukiame iš tarybos e, pareiškimo raštu. Ačiū. Yeah, uh, you, Chair. I can be... Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Manau, kad Lavija pristatė mūsų bendrą poziciją labai gerai. Aš dalyvavau triologę ir taip pat domėjusi kitais skirsniais antraštė e, penktą eilutę ir taip toliau. Ir manau, kad to susitikimo rezultatas yra toksai, kad Mes turime suprasti, kaip taryba žiūri į administracinį biudžetą ir institucijas. Taryba sako, kad jos nori, jog visos institucijos išskyrus parlamentą išaldytų savo biudžetą. Ir jie mūsų biudžeto nekeitė, tačiau visoms kitoms institucijoms siūloma išaldyti savo biudžetą 2013 metais. Tai reiškia, kad pagal penktąją eilutę nebus didinama biudžetas. Atlyginimų padidinimas. Tačiau yra numatyta, kad atlyginimai turėtų šiek tiek padidėti ir panašu, kad ateityje mums reikės surasti papildomų lėšų. Tad trialogas turėtų numatyti 1,47 procentus, nes bet kokiu atveju ateityje reikės padidinti šias lėšas. Kalbant apie kitus biudžeto skirsnius, reikėtų atskirai pažvelgti į kiekvieną instituciją. Mano nuomonė būtų blogai taikyti tą patį sprendimą visoms institucijoms, nes kiekviena institucija turi skirtingus poreikius. Ir Todėl reikėtų žiūrėti, kur galima didinti biudžeto, kur ne. Reikėtų analizuoti kiekvieną instituciją atskirai. Ir būtent tai, kaip biudžeto komitetas mes ir turėtume daryti. Ačiū, ponė pranešiau, Salvador Garyga. Gracias, eh, presidente. Eh, yo creo que estas declaraciones. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie šį tarybos pareiškimą dėl bendrojo biudžeto, aš manau, kad tai nebūtinai reiškia, kad reikia siekti 79 procentų mokėjimo asignavimo. Tai yra, E, vertė atsiprašo 2,97 procentų. Manau, kad e, taryba savo poziciją signalizuoja, kad e, jų strategija yra kiek per siauro požiūrio pranešėjas jo apie tai kalbėjo, kad Birželio 29 dienos išvados ir vakarykštė pozicija korepere skiriasi. Taigi mes tiesiog galėtume ignoruoti tuos 2,97 procento. Ir galėtume kreiptis į komisiją ir tarybą prašydami papildomos informacijos. Nes tarybos biudžeto komitetas prašo būtent 2,79 procentų. Būtų galima pasvarstyti, ar apskritai įmanoma įgyvendinti biudžeto įsipareigojimus, turint tik tokius finansinius išteklius. Ir apskritai, neaišku, kaip vyks darbai tada rugsėjo mėnesį. Ir aš visiškai neįsivaizduoju, e, kaip mums pavyks susitarti taikinimo komitete lapkričio mėnesį, jei e, rugsėjį nesutarsime. jei iki šių metų pabaigos e, bus išmokamos didelės pinigų sumos, tai vargu ar pasieksime 2,79 procentų reikalaujamą e, finansinių išteklių padidinimą. Taigi taryba tikriausiai turi savo argumentų, tačiau nepaisant to, e, gal galėtume įsiaiškinti, ar ne, ta pozicija negalėtų ne, ne kisti, todėl kad e, priešingų atveju taisomasis biudžetas labai didelis bus, o jis galėtų būt, būti netoks didelis. Gal bus atsižvelgta ir į komisijos pasiūlymą, kuris buvo 6 procentai, 6 procentų padidinimas. vienai per kitaip turime atsižvelgti realią situaciją. Ačiū pirmininkė, ačiū abiems pranešėjams, sako panė Triupel. Turiu pasakyti, kad tai, ką dabar pasiūlė taryba, e, nėra staigmena, bet e, tai labai prastas pasiūlymas. Aš visiškai uh, Pritariu tam, ką sakė pranešėjai ir ką sakė Salvador. Ypač jeigu palygintumėm skaičius, mokėjimų padidinimas tik 2,79 procentais, o tarpu, kai komisija siūlė 6,8 procentus. Visi žinome, kad politinėje diskusijoje visuomenėje 6,8 procento atrodo nepaprastai didelis skaičius, tačiau palyginus su tuo, ką valstybės narės pranešė komisijai kaip savo pageidavimą, tai komisijos pasirinkta pozicija yra labai nuosaiki ir atsargi. Dėl tos priežasties aš ir pateisinau tą komisijos pateiktą pasiūlymą. Aš e, kaip visada, tradiciškai matau, kas vyksta taryboje. Taryba nori sumažinti e, pirmą A kategoriją, kurioje kalbama apie ekonomikos augimo politiką, visą apimantį augimą, konkurenciją. Tai yra kenksminga, kai galvojame apie savo politinius siekius. Todėl atsidurtumėm labai keisoje politinėje e, situacijoje. Mm, Salvadoras sakė, kad jeigu nebus pažangos, negalės būti susitarta dėl 2013 metų biudžeto. Aš tam visiškai pritariu, tačiau manau, kad reikėtų dar toliau eiti. Rūdienį ir žiemos pradžioje reikės dėrėtis dėl 2013 metų biudžeto greta daugiametės finansų programos MFF. Visiškai akivaizdu, kad strategiškai reikia tuos du politinius uždavinius suderinti. Nes jeigu dėl 2013 metų biudžeto bus pasiektas labai prastas rezultatas, tai e, dėrybose dėl MF mūsų padėtis bus labai bloga. Skaičiai dėl 2013 metų biudžeto ir mūsų e, pozicija, dėl kurios balsavo e, daugiau negu šimtas parlamentarų plenarnėme posėdėje, reikštų, kad e, turi būti padidinama daugiau kaip 5 procentais. Todėl turėtume pasitarti, jeigu nebus realaus e, pagerėjimo, kaip sakė Salvadoras, tai turime būti pasirengę pasakyti ne, nes tai yra mūsų vienintelė priemonė taryboje išlaikyti tvirtą poziciją. Jeigu tai dar nėra aišku, tai mes negalime griežtai dėrėtis. Todėl aš labai norėčiau, kad kolegų balsai būtų, kolegos išsakytų savo nuomonės apie uh, E, mūsų strategiją. Aš taip pat manau, kad komisija turėtų pakomentuoti, bus man įdomu išgirsti, ką jie pasakys, kokią realią įtaką turės tarybos pasiūlyti skaičiai. Bet e, mūsų nuomonė, kol kas mes vis dar rizikuojame, kad bus sumažinti skaičiai moksliniams tyrimams ir inovacijų kūrimui. Ir e, tai yra mūsų nuomonė nepaprastai svarbus klausimai. Kita vertus, aš žinau, kad jūs tam galite nepritarti, tačiau mes išlaikome tarybos pasiūlymą, e, pagal kurį mokėjimai ITER yra išlaikomi, tuo tarpu e, finansavimas mokslinio tyrimų programams yra sumažinamas. Mes negalime to traktuoti kaip tarnaujančio mūsų interesams, nes jeigu mes norime gyvendinti ambicingą ES ateities strategiją, taip neturi būti. Todėl mes turime aptarti, kokios yra mūsų uh, E, pagrindinės gairės, e, kas yra mūsų pagrindiniai siekiai ir turim žiūrėti, ar sumos yra pakankamos, kitaip turėsim pasakyti ne. Eider. Ačiū Helga, dabar Eider. Gracias, presidente. Bueno, veo que por las intervenciones ahora la mayoría de los grupos. Ačiū, ponė pirmininkė. Atrodo, kad daugelis čia esančių sutiktų su tuo, kas jau buvo pasakyta. Mes žinome, kad triologas buvo visai neproduktyvus. Aišku, Liepos mėnesį didelės pažangos mes nepasieksime bet kuriuo atveju. Tačiau ko mes labai norėtume, yra pasiekti tam tikrą susitarimą su taryba. Manau, kad geriausias susitikimo rezultatas buvo tas, kad taryba mums pasakė, jog po vasaros ir toliau kartu su komisija ir mumis diskutuos apie biudžetą dėl 2,79 procentų mokėjimų padidinimo. Manau, kad tokia suma nebūtų patenkinama nei komitetui, nei komisijai. Ir kol kas neaišku, kas turėtų sumokėti tai. Jeigu mokėjimai bus sumažinti 5 milijardais eurų, tai mes susidursime su problemomis. Tad mes tuomet turėtume klausti tarybos, kokioms programoms turėtų būti mažinamas finansavimas, ar tai bus Erasmus, ar nukentės universitetai, ar tyrimai, kokios rytis nukentės, jeigu bus sumažintas finansavimas. Taip pat mums reikia apsispręsti, kokią strategiją mes norime rinktis. Turime pasakyti tarybai. Gerai. Jeigu jūs didinsite 2,79 procentais gerai mes e, paskirstysime šiuos pinigus, tačiau klausimas yra, kokioms sritims reikėtų tai išskirstyti, kažkurios sritis turės nukentėti. Kai kurioms valstybėms narėms tai būtų tikrai skausminga. Tai reiškia, kad e, kai kurios eilutės negaus tokio finansavimo, kokio mes tikėjomės. Manau, kad šiuo metu situacija su taryba yra tiesiog absurdiška, nes mums sakoma, kad didinimas nebus didesnis nei 2,79 procentai, tačiau nesakoma, kokios bus pasiekmes. Mums reikia gauti informacijos iš tarybos ir žinoti, ką daryti toliau. Jeigu jie ir toliau laikysis šių procentų, tuomet mums teks kalbėti su jais, kur reikėtų sumažinti finansavimą. Ar tai turėtų būti žemės ūkio finansavimas, kokios rytis tai turėtų būti. Kol neturėsime tarybos atsakymų, tol nežinosime, ką mes, parlamentas, turėtume daryti. Ačiū. Pana Salvaro. Pane pirmininkė, tikrai džiugu, kad frakcija šio klausimo sutarė, nes manau, kad tarybos uh, požiūris į biudžeto formavimą yra esminis klausimas ir mano supratimu tai dar kartą parodo, kaip daugelį sričių lėtai, tačiau užtikrintai e, vyksta ES e, esminių vertybių panaikinimas. Todėl aš Manau, kad atėjo jo pats laikas siūsti labai aišku signalą. E, mes negalime vaidinti, kad mes esame kažkoks kioskelis, kuris gali pripildyti savo kasą, kada nori, nori arba ištuštinti, kada nori. Aš visiškai remiu abu pranešėjus e, ir jų požiūrį. Kolegė Tripel kalbėjo apie tai, kad turime sutarti dėl strategijos. Aš manau, kad kartu su šešėlinės pranešėjais turime e, pasvarstyti, kokia ta strategija iš ties turėtų būti. Aš kartais pagalvoju, kad tarybos e, trumpalaikė atmintis yra labai e, šlubuojanti. Uh, E, todėl, kad tikriausiai taryba jau užmiršo, kokiu įsipareigojimu ji e, buvo prisijėmusi, nes kaip tik šiuo sudėtingu laikmečiu visos trys institucijos e, turi siūsti labai aišku signalą ES piliečiams. Nes jei pamiršime savo įsipareigojimus, tai bus pats klaidingiausias signalas, kokį galima siūsti savo žmonėms. Jo labiau, kad negalime pamiršti, kad didžiaja balsų dauguma Europos parlamentas prieėmė sprendimą, kad ES biudžetas, būsimas 13 metų biudžetas, turi būti tiesiogiai susijęta su daugiametė finansinė programa. Ir aš manau, kad jei mes pakeltą galvą e, eisime į dėrybas e, rugsėjo mėnesį, tai vėliau Europos parlamentui niekas negalės priekaištauti, kad mes savo įsipareigojimų nevykdėme. Jei vis dėlto kai kuriuose srityse mums nepavyks e, pasiekti savo tikslų ir jei mokėjimo asignavimus kai kurioms sritims turėsime um, apkarpyti, tai vis dėlto tikiuosi, kad komisija pateiks realų pasiūlymą. Uh, Aš tikrai labai norėčiau, kad šis keistas žaidimas e, kuo greičiau pasibaigtų, nes priešingų atveju nukenčia Europos įvaizdis, o mes atrodome kaip turguje. Merci, Aleksandr. Ačiū, Aleksandrai. Alda Disūza. Obrigada, Sr. Presidente. Tal como os eh, colegas dos outros grupos já aqui disseram. Ačiū pirmininkė kaip jau sakė kitų frakcijų atstovai, mums tokia pozicija atrodo labai apgailėtina. Už pagamienčių. Tie 2,79 procentai yra tikrai netinkama suma, ypač turint omenyje, kad komisija siūlo 6,8 procentus didinimo. Akivaizdu, kad bus aukų. Kaip visada nukentės įdarbinimo programos, taip pat moksliniai tyrimai, vystimosi programos bei įvairius kiti projektai. Tai visiškai prieštarauja tam, kas prieš tai uh, buvo kalbama. Prieš tai tarybos pozicija buvo kitokia. Manau, kad tiesiog juokinga. Tarybos pozicija yra visiškai juokinga. Ir ES piliečiams tokia situacija tikrai nepatiks. Mes manome, kad parlamentas turėtų nesutikti su tokiu pasiūlymu dėl 2,79 procentų. Toks pasiūlymas yra visiškai neadekvatus. Be abejo, kad dėl tokio pasiūlymo vėliau reikėtų dar kartą keisti biudžetą. Jeigu mes turėsime tokį finansavimą, tai mūsų uh, situacija bus kur kas prastesnė nei dabar. Ačiū. Keliantas mano komentarų dabar. Aš galiu pareikšti, kad didelė dalimi nuomonė vieninga ir biudžeto komitetas gali traktuoti, kad yra pasiekęs konsensusą. Yra taip, kad praeitą savaitę įvykusi Europos taryba 28-29 birželio nustatė du svarbius elementus, priemė du svarbius sprendimus, kurie turi didelės reikšmės 2013 m. biudžetui. Pirma, Europos vadovų taryba patvirtino pageidautiną kalendorių kitai daugiametiai finansų programai patvirtinti. Taip pat ir e, tas kalendorius terminai turi būti nus, yra nustatytas e, biudžetui, biudžeto visiems sprendimams priimti. Tai yra 2012 m. gruodžio mėno. Taigi praktiškai 2013 metų dėrybų, e, biudžeto dėrybų kalendorius ir daugiametės finansų programos dėrybų kalendoriai persidengs, dubliuosis. Žiūrėsim, kaip tai bus suorganizuota. Žinomegi, kad yra numatytas balsavimas E, viena tema gali duoti aišku signalą balsavimui kitomis temomis. Antras svarbus Europos vadovų tarybos sprendimas, kaip sakė pranešėjas ir kai kurie iš kalbėjusiųjų, e, ši Europos vadovų taryba buvo nepaprastai svarbi. Taigi ji priėmė politinę deklaraciją, kurios pavadinimas e, ekonomikos saugimo paktas Growth Compact ir tai yra e, dokumentas, e, kuris e, egzistuos paraleliai su augimo kompaktu ir finansų kompaktu. Tame pasarajame priimtame dokumente Europos vadovų taryba pareiškė geranoriškumą. 130 papildomų milijardų eurų turi būti skirta ekonomikos augimui skatinti. Be to yra pristatyta detali e, analizė, kaip tos lėšos bus padalintos. Tos lėšos yra padalintos pagal papildomus asignavimus moksliniams tyrimams, inovacijoms ir 75 papildo, 55 papildomi milijonai yra skirti struktūriniams fondams. Tie fondai turėtų būti perorientuoti e, projektams, kurie yra palankesni ekonomikos augimui, konkurencingumui stiprinti. E, Po to jau įvyko trialogas, kuris įvyko e, kitą dieną po e, tarybos biudžeto komiteto posėdžio. Ir jau tam trilogui vadovavo Kipro finansų ministras. Triloge mes e, konstatavome, kad ministrų tarybos lygmenių Europos vadovų tarybos E, sprendimas buvo visiškai ignoruotas. Į jį buvo visai neatsižvelgta. Todėl mes, e, mums beliko išreikšti nusistebėjimą. Aš tą padariau specialių komunikatų ir e, pranešėjas, kuris ką tik kalbėjo, ponas Žiuanį, tuo klausimu susitiko su kitais kolegomis. Aš pateikiau klausimų tarybai ir komisijai, komisijos nariui Levandovskijui dėl to, kaip iš naujo yra interpretuojami Europos vadovų tarybos sprendimai, ką tai reiškia, papildomi signavimai. Ir ypač tie 55 milijonai e, struktūriniams fondams. Turime pridurti, kad iš Europos komisijos mes girdėjome, kai kurie iš jūsų buvote to liudininkai, kaip ir aš pats, e, tai buvo padaryta E, Strasbūrė antradienio plenarinėme posėdėje, kai e, su mumis susitiko tarybos pirmininkas Van Rompojus ir jis pasakojo apie Europos vadovų tarybą. Mes labai aiškiai taip pat girdėjome kalbant e, komisijos pirmininką Baroso ir jie pareiškė, kad 20 milijardų eurų asignavimų struktūriniams fondams gali būti nukreipti labiau patrauklioms sritims negu kad buvo numatyta iš pradžių. Ir tie 55 milijardai, kurie buvo paminėti Europos vadovų taryboje, bus pateikti papildomai tai sumai. Per trilogą nei Kipras, nei komisijos narys Levandovskis šio klausimo nesugebėjo atsakyti. Turiu galvoje mano klausimą, kaip yra interpretuojamas Europos vadovų tarybos išvados. 20 milijardų, 55 milijardai, ar tai yra įsipareigojimo signavimai, ar tai yra mokėjimo signavimai, ar tai yra ankstesnių metų nepanaudotos lėšos, tai yra e, vadinamiai RALS, ar Priešingai, tai yra prognozės, kaip asignavimai bus panaudoti 2012 metais ir kiek jų galės būti perkelta 2013, 2013 metus. Kaip galima visą tai interpretuoti? Papildoma suma reiškia ką? Kas tai yra? Vėlgi atsakymo nebus. Tada aš nedelsdamas parašiau laišką, kuriame oficialiai raštu paprašiau vieną vertus e, Kipro e, finansų ministro, antrą vertus e, komisijos nario Levandovskio, kad labai tiksliai būtų pasakyta, kaip galima interpretuoti tokias Europos vadovų tarybos išvadas. Žinoma, mums tai yra gyvybiškai svarbu, mes dėl to turime balsuoti, mes turėsime balsuoti dėl 2013 metų biudžeto. Ir Ir be to mes turėsime 2014 m. pataisomą į biudžetą priimti balsavimu. Taip buvo pirmadienį. Vakar iš ryto, trečiadienį iš ryto, kurie per tikrai mus nustebino. Pirmiausia, kaip ką tik sakė Helga Trupel, rezultatas nebuvo staigmena, bet jis nebuvo pakankamai geras. E, jie patvirtino tai, kas buvo nuspręsta kombid tarybos komisijos e, e, komitete. Ambasadoriai paprastai tarsi vizuoja viską, kas būna nuspręsta biudžeto funkcionierių. Bet šiuo atveju susidarė išskirtinės aplinkybės. Koreper priėmė politinę deklaraciją dėl mokėjimų. Dauguma balsavusiųjų dėl biudžeto projekto, tai yra kvalifikuota dauguma, e, ne daugumos e, pritarimas yra reikalingas, kvalifikuota dauguma priėmė deklaraciją dėl mokėjimo signavimo. Ir e, tam pritarė visos delegacijos išskyrus Junktinė karalystė, Švedija ir Niderlandus, kurie balsavo prieš biudžeto projektą, o Austrija susilaikė kiti balsavo ir už deklaraciją, ir už biudžeto projektą. Taigi dabar aš jums perskaičiu deklaraciją. Taryba prašo komisijos pateikti kuo anksčiau žemės ūkio pataisomai laiškai, skaitant informaciją dėl galimų paskirtų įplaukų perorientavimo. Ir jeigu reikia, gali būti įvestas pakeitimas dėl pirmos B kategorijos dalies, kad būtų numatytas reikiamas e, finansavimo lygis antrai kategorijai. Ir 2013 e, metų biudžete e, pirmai B daliai turi būti numatyta reikiama suma. Be to, taryba prašo komisijos pateikti pakeičiamą į biudžeto projektą, jeigu mokėjimo signavimai numatyti 2013 metams yra nepakankami išlaidoms numaty, reikalingoms pagal e, pirmą A, pirmą B e, kategorijos dalis, antrą kategoriją ir ketvirtą kategoriją. Jis skatina Europos komisiją kuo anksčiau pateikti atnaujintus skaičius apie uh, paskaičiavimus reikalingiams mokėjimo asignavimams pagal uh, kategorijos dalį B Ir jeigu reikia, tam pačiam tikslui turi būti numatytas pakeičiamasis biudžetas. Taryba e, parengs savo poziciją dėl pakeičiamo biudžeto projekto, kad būtų išvengtas e, vėlavimas e, teikiant asignavimus mokėjimams. Taigi gera naujiena. Koreper žinojo, kad taryba nori priimti vienokį ar kitokį sprendimą dėl mokėjimų. Tačiau ta valstybė tos, atsiprašau, valstybės, keturios valstybės, kurios nebalsavo dėl šios deklaracijos, turbūt jos e, pasielgė e, logiškai. Bet trys valstybės balsavo už tą reklasiją. Tai, deklaraciją. Tai buvo Prancūzija, Vokietija ir Suomija. Tos trys valstybės taip pat priėmė dar papildomą deklaraciją. Ja cituoju. Biudžeto uh, apribojimas ES lygių išlieka svarbus žinant, kad valstybės narės e, iki šiol tęsiasi e, konsoliduoti savo biudžeto padėtį ir e, sutelkti dėmesį į biudžeto augimą. 2,79 procentų padidinimas yra didesnis negu mes tikėjomės, todėl dar didesnis ES išlų didinimas negalėtų būti patvirtintas šių metų pabaigoje. Taigi tokia yra padėtis. Tai tikrai kelia uh, rimtą nerimą. Tos pačios valstybės tą pačią dieną pagal tą patį darbo atvarkės klausimą iš pradžių sako, Europos komisija, žiūrėkit, ką darot, nes jeigu neužteks asignavimų mokėjimų, tai e, e, reikės labai greitai teikti pasiūlymus, kaip mes galime toliau gyventi. O paskui, kita vertus, sako, oi ne, mes per daug pradėjome karpyti e, kitų metų biudžetą, bet mes iš to galėjome išspausti naudos tas biudžetas yra per daug didelis ir kad ir kas atsitiktų, mes nesuteiksim nei vieno papildomo euro visiems metams. Ir po tokio elgesio aš nebežinau asmeniškai, kaip elgtis. Ir aš asmeniškai ketinu paskelbti atitinkamą pareiškimą. Tai bus asmeninis mano pareiškimas kaip mm, parlamentaro. Aš E, vertinu šias biudžeto problemas kaip e, bendro pobūdžio problemas ir jas susijęju su paskutinė Europos vadovų taryba, kurioje buvo kalbama apie sko, valstybės skolos krizę ir apie biudžetą. Ir aš lietai perskaitysiu prancūziškai, kad spėtumėte išversti. Europos e, valdysena jau ir taip yra pakankamai sudėtinga. Tačiau tie uždaviniai iškylantis ES tapo dar sudėtingesni, dėl to, kad negerai funkcionuoja valstybių valdysena. Ir paskutinės Europos vadovų tarybos išvados buvo priimtos vienbalsiai. E, todėl e, susitarimo turinys e, priimtas politikų neįpareigojo vyriausybių, kurios pradėjo abejoti tomis išvadomis po poros dienų. Ir be to E, matėme, kad tre, yra kai kuriuose šalise nuspręsta perduoti šias išvadas svarsyti konstituciniams teismams ir tai išvados turėtų būti priimtos rudenį. Kai mes kalbame apie ekonomikos augimą, privalome galvoti apie naują Europos e, ekonomikos augimo paktą, kurį patvirtino Europos vadovų taryba. Kipro pirmininkaujanti tarybai valstybė ir biudžeto ministrai nusprendė labai ženkliai sumažinti mokėjimus moksliniams tyrimams, inovacijoms, sanglaudai. Ir jie nori sumažinti tuos skaičius, kuriuos pasiūlė komisija 2013 metams. Politinio uh, mandagumo dėliai mes uh, pateiksime tas sąskaitas ambasadoriams svarstyti. Tas faktas, kad trys valstybės - Prancūzija, Vokietija ir Suomija uh, po balsavimo dėl biudžeto pateikė dvi deklaracijas, kurios tarpusavėje absoliučiai prieštaringos. E, Pirmojoje deklaracijoje yra sakoma, kad prašoma papildomų mokėjimų iš Europos komisijos, ne, jeigu biudžeto apkarpimas yra per daug didelis, o antroje deklaracijoje, kurią pasirašė tos pačios valstybės, yra apgailę staujama, kad e, tie biudžeto apkarpimai yra nepakankami ir sakoma, kad tos trys valstybės e, galvos apie tolesnius veiksmus e, biudžetui sumažinti. Taigi e, mes turime aiškiau galvoti apie atsakomybės priskirimą, nes kitaip iškils abejonių ES patikimu, patikimimumu. Ačiū. Tai nėra e, kažkoks tai kažkokia e, kalba prie kapo. Aš atsiprašau, kad taip liūdnai pasakiau. E, bet e, išsakiau tokius savo jausmus, kadangi manau, kad pribrendo laikas nebetylėti. Taigi dabar, kolegos, dėl biudžeto projekto reikia, kad mes pasakytume šitą apie bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus. Pirmiausia, žodis Giovanni, jis mums pristatys e, esamą padėtį. Ritorniamo. Ačiū. Pirmininkas Lamasūras supažindino mus su, su taryboje vyraujančiu chaosu, kai kairė nebežino, ką veikia dešinė, o e, ta nedidelė kairiųjų dalis po kelių valandų jau persigalvoja ir e, parengia kitą pranešimą. Dabar vis dėlto grįšiu prie kitos e, temos, tai yra bandomieji projektai. Birželio pradžioje e, mes parengėme savo pasiūlymus dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų. Ir Nutarėme, kad reikia atlikti um, rezultatų ir parengiamųjų veiksmų įvertinimą, siekiant, kad biudžeto komitetas uh, galėtų pateikti savo pakeitimus, reaguodamas į esamą situaciją ir vertindamas uh, programų ir projektų uh, vykdymą. E, Parlamentas pateikė 142 pasiūlymus dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų. Iš viso šių e, programų ir projektų vertė yra 232,40 milijonų eurų. Ši suma skirta įvariems projektams, o viršutinė riba yra 40 milijonų eurų biudžete. Mes patikrinome įgyvendinimo e, pažangą ir buvo pateikti 42 pasiūlymai, 142 pasiūlymai, o 4 projektai buvo sugražinti su žyma A, Tai reiškia, kad jie gali būti įgyvendinami, 19 projektų gali būti įgyvendinami iš dalies, reikia padaryti tam tikrus pakeitimus, jie pažymėti B raidę, o 73 pateikti projektai, nors turi pakankamą teisinį pagrindą, tačiau iš jų 17 negali būti įgyvendinti o dėl keturių atsakymo dar nesulaukėme. E, šis pirmasis komisijos vertinimas priverčia susidurti mus su tokia problema. E, turime įvertinti tai, kad didžioji dalis pateiktų projektų patenka į, į pirmąją A kategoriją. Tai yra 61 procentas visų projektų. Jų biudžeto vertė yra 91 milijonas eurų, o 3B kategorijos projektai turi labai labai nedidelę maržą tik Šių projektų iniciatoriai, paraiškų teikėjai turės dar koreguoti savo projektus. Mes stebėsime situaciją. Taip pat turime ieškoti manevro laisvės kai kuriuose kategorijose. Dar vienas dalykas, mano supratimu, labai svarbus ir tai norėčiau pabrėžti, tai yra e, tas e, tarpinis komisijos vertinimas. Jis suteikia mums galimybę persiorientuoti vertinant kitus projektus ir jau dabar galbūt galėtume um, padaryti kai kurias išvadas. Kai kuriems uh, paraiškų teikėjams galbūt tiesiog galėsime pasakyti, kad pasižiūrėkit į šį vertinimą ir atitinkamai suderinkite savo projektus. Taip pat norėčiau kad būtų aiškiau suformuluoti bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų prioritetai, kad turėtume solidų pagrindą ir kad galėtume išties patvirtinti tuos projektus, kurie bus įgyvendinami realiai. E. Ačiū kolegos. Matau, kad e, mes galime e, giliau panagrinėti šį turinį ir manau, kad mes uh, parengėme puikių projektų. Mūsų kolega James Seles e, parengė dokumentą ir jis asocijuoja visas Europos institucijas. Todėl mes jį pakvietėm dalyvauti e, šiame renginėje. Jean-Claude Thibault, kaip jūs puikiai žinote, Europos e, komisijos PEPA generalinis direktorius yra pakviestas mūsų kolega Masirs Popovski kuris yra išorės veiksmų tarnybos e, e, generalinio direktoriaus pavaduotojas ir Matijo Rys, kuris yra e, Europos tarybos generalinių reikalų tarybos atstovas. Labai trumpai praščiau kalbėti, nes mes netrukus turėsim pradėti balsuoti. Dabar iškart suteikiu žodį James Ellis. Uh, Labai ačiū. Be abejo, šitas komitetas yra besirūpinantis labai sudėtingais reikalais. Manau, kad kalbant apie šį pasiūlymą, labai svarbu yra trumpai pristatyti, kaip mes buvome susijęs su parlamentu ir kaip visos institucijos veikia kartu, kad sukurtų ES strateginį pajėgumą. Mes parengėme du pakeitimus. Iš viso yra trys stadijos. Tai yra bandomasis projektas. Dokumentą matote prieš save. Tai yra ganėtinai įdomus tekstas, kuris leis jums gauti šiek tiek žinių. Čia yra informacijos apie vartotojų klasės augimą ir panašiai. Mes kalbame apie prioritetinius projektus, apie skaitmeninę infrastruktūrą ir panašiai. Taip pat atsižvelgiame į 2020 tikslus. Kitas dalykas yra parengėmieji veiksmai. Mūsų tikslas yra pasinaudoti tais pareigūnais, kurie dirba skirtingose institucijose ir kad jie bendradarbiautų. Taip mes norime, kad Europos e, Sąjungos e, infra... E, atsiprašau, kad Europos strategijos ir politikos analizės sistema veiktų labai gerai. Na ir taip pat reikia atsižvelgti į pasaulinės tendencijas ir naudotis ir vidaus, ir išorės žiniomis. Taip pat bus vis dažniau bendradarbiavimo su tais, kurie dirba su Azija, Azijos šalimis Kinija, taip pat Brazilija ir panašiai, kad mes suprastume, kas vyksta kitur, nes pasaulis labai greitai keičiasi, tad turime žinoti, ką daryti. Taip pat bus tinklalapis, kuris padės mums suprasti, kaip greitai vyksta tie pokyčiai. Tad norėčiau paprašyti, kad tie trys žmonės, kuriuos pristatėte, uh, galėtų pasakyti, ar visa tai yra gera idėja. Aišku, tai yra ganėtinai viešas būdas tai padaryti, bet tikiuosi, kad jų reakcijos bus teigiamos. Ačiū. Ačiū, Džeimsai. Iš tiesų, mes gavome šį pirmąjį dokumentą. Jį parengė tas kompetencijos centras, vadina, kuris vadinasi ESPAS. Ir e, galime su dideliu susidomėjimu mano perskaityti šį dokumentą. Žanklo Tibau, ar jūs norėtumėt pakomentuoti? Merci beaucoup. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamentarai. Dėkui, kad suteikėt man galimybę pasisakyti šiuo, e, apie šį puikų projektą. Tai yra projektas, kuris nebūtų E, atsiradęs, jeigu Europos parlamentas nebūtų iškėlęs iniciatyvas. Pirmiausia, norėčiau išskirti James Ellis, kuris buvo šios programos autorius ir jūs e, tą iniciatyvą paremėte. Taigi aš pirmiausia doriu jūsų parlamentui, jūsų e, nacionalinė asamblėjai išreikšti padėką Europos komisijos vardu už šią iniciatyvą, kuri be abejonės yra labai pažangi, galvojant apie bandomusius projektus ir parengiamasias programas. E, E, šis projektas be abejo yra svarbus e, dėl daugelio sričių. Pirmiausia, jis yra labai novatoriškas. Ir be abejo, e, ten išriškėja vienas trūkumas. Trūkumas, su kuriuo mes, ypač strateginiai partneriai, susidurėme. Europos Sąjunga savo įrankių komplekte neturi galimybės priimti strateginius sprendimus. Jūs žinote, kad Junktinėse Amerikos valstijose nacionalinių reikalų taryba kiekvienam valstybės prezidentui pateikia savo ataskaitas pagal savo pasirinkimą. ES to neturi. Valstybės narės kažką daro, bet tai, ką mes padarėme dabar, įvyksta pirmą kartą. Kitas dalykas, krizė parodė, kad jeigu mes būtumėm e, savo analizės E, ir prognozavimo gebėjimus pritaikę šiek tiek anksčiau, būtumėm galbūt įžiūrėję tos krizės artėjimą. Trečias dalykas e, to projekto ins, tarp institucionalumas. Tai yra labai svarbus, beprecedentiškas mastas. Ir e, mes vadovaujamės darbo grupių veikla, jas sutelkia institucijų generaliniai sekretoriai, e, James Ellis labai aktyviai dalyvauja, jūsų e, sekretoriatas taip pat labai daug prisideda. Taigi aš manau, kad e, pasiektas puikus darbas. Ir galiausiai tas tai yra projektas, kuris nėra eurocentriškas. Be abejo, mes vadovavomės Europos idėjomis, tačiau tai yra globalesnis projektas, kaip jau buvo pasakyta. Todėl mes dirbame atvirai išklausome visų, visus, stengiamės suprasti. Neretai mums būna sunku perprasti kai kuriuos mūsų planuotojus ir partnerius, bet visa tai vis tik leido mums organizuoti labai turtingą diskusiją. Tai labai ženkliai prisidėjo prie pirmojo projekto, kuris jums jau yra išdalintas, tai yra puikus dokumentas. Be abejonės jis bus efektyvus ir e, jis e, leis mums tuos parengiamusius veiksmus dar geriau įvertinti. Toks e, parengiamasis darbas praturtina e, tiesiog dar labiau pastumėja į priekį mūsų e, pastangas atsiverti tarptautiniai arenai ir priimti daugiau konstruktyvių idėjų. Baigdamas, galiu pasakyti, taip, šio darbo gale gimė produktas. Tai yra bendro pobūdžio ataskaita, pranešimas apie e, mūsų planus 2000, apie pasaulinės tendencijas 2030 metams. Ir e, mes labai aiškiai pasakome, kokių veiksmų turės imtis tolimesni ES vadovai 2014-2020 metais. Ir mes, e, kaip jau sakiau, klausome visų ir pažiūrėsime, kaip e, ta sistema, kurią dabar kuriame, sugebės įsitvirtinti. E, dabar pats laikas parlamentui ir kitoms institucijoms padėkoti už puikų bendradarbiavimą per tas darbo grupės, kuri tar, viena iš tokių darbo grupių, tarp kitko, šiandien susitinka paskutinį kartą prieš vasarą ir E, galiu padėkoti taip pat Europos parlamento sekretoriatui, parlamento generaliniam sekretoriui taip pat, kuris e, labai aktyviai dalyvavo rengiant šį projektą, pasteldamas visą savo komandą. Be abejo, reikia, kad Europos parlamentas ir toliau mus remtų. Ir mums e, tai yra būtina sąlyga, kad galėtume įgyvendinti nusistatytus tikslus. Norėtume, kad Europos komisija per BEPA galėtų prisidėti prie e, šio projekto sėkmės. Mes jau nemažai pažengėme į priekį, tačiau tobulėjimų ribų nėra. Ačiū uždėmesi. Merci, Ačiū, mielas draugė. Ačiū už mums išsakytus komplimentus. Ačiū, kad pagirėte mūsų pranešėjus ir parlamento tarnybas. Dabar žodis ponui Macei Popovskijai. Jis išsakys Europos išorės veiksmų tarnybos nuomonę ir manau, kad turbūt pateiksite dar ir papildomų komentarų. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, savo ruoštų norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jis imasi lyderio vaidmens. Ponas Elės apie tai kalbėjo. Tai yra labai svarbios pastangos plėtoti strateginę mąstyseną. Manau, kad tas institucinis požiūris yra itin svarbus. Pirmoji ataskaita yra optimistinė. ESPOS ataskaitą. Vyriausioji įgaliotinė ir EIVT yra puikiai suvokiančios šio projekto svarbą ir tyrimų svarbą. Manau, kad mes galime garantuoti labai aukštos kokybės mokslinius tyrimus. O vertinant ilgalaikėje perspektyvoje, galime vertinti dabartinių strateginių e, projektų veiksmingumą, galime vertinti Europos gynybos agentūros tyrimus, e, taip pat kitas priemonės, tokias kaip žmogaus teisų e, ir demokratijos rėmimo priemonė bei kovos prieš kibernetinį nusikalstamumą galimybės. EVT ir toliau dirbs šią linkmę ir aš tikiuosi, kad naujasis mūsų skiriaus vadovas bus paskirtas netrukus ir EVT ir toliau dirbs šią linkmę. Pane pirmininkė, trumpai noriu pakomentuoti EVT biudžetą. Koreperas atsisakė bet kokio EIVT biudžeto padidinimo. Aš pritariu ponui Von, kuris kalbėjo apie tai, kad reikia labai individualiai e, vertinti kiekvieną agentūrą. Taryba e, tiesiog užkerta kelią EIVT veikti 2013 metais. Mes puikiai suprantame, kad e, bet kokie apkarpimai buvo padaryti atsižvelgiant į krizės situaciją bet pavyzdžiui, mūsų 141 delegacijos tinklas trečiosiose šalyse yra veikiamas taip pat ir silpno euro. O tai vėlgi susiję tiesiog ir su saugumo klausimais Irake arba Afganistane. Štai kodėl aš noriu padėkoti Europos parlamentui ir jūsų komitetui už jūsų paramą toje sudėtingoje biudžeto sudarimo procedūroje kartu su taryba. Ačiū. Mūsų pranešėjui suteiksime galimybę išsakyti paskutinės pastabas, o dabar dar Matijų Rys iš tarybos generalinio politikos reikalų direktorato. Labai ačiū kolegoms, kurie jau užsakė savo nuomonę, nes, kaip jau buvo pasakyta, Mums reikia stiprinti savo darbą ir mes galėsime pasiekti sėkmės, tik tai kažką pradėję ir manau, kad tai jau padarėme. Labai gerai yra tai, kad institucijos žvelgia į ateitį ir labai gerai, kad mes bendradarbiavame. Mes siekiame sujungti tai, ką turime geriausio savo institucijose ir geriausio, kas egzistuoja išorėje. Mes bendradarbiavame su ekspertų grupėmis ir tikimės, kad galutinis produktas bus labai geras ir kad mes matysime, kaip pasaulinės strategijos yra susijusios su ES politikos kryptimis. Jeigu mes pasieksime tokią poziciją, kai turėsime tą produktą, tai manau, kad žmonės atsisuks atgal ir nusteps, jo kažkada buvo laikas, kai tokios sistemos nebuvo. Ačiū. Ačiū. Akivaizdu, kad visos ES institucijos yra aktyviai įsitraukusios į šį projektą, į šį darbą. Be abejo, yra daugybė skyrių, kurie dirba prie šio projekto. Ir mūsų kolega yra labai taip pat įsitraukęs į šią veiklą ir siekia numatyti, kaip toliau bus vystoma ši sritis ir kaip kitos ES institucijos galės prisidėti prie šio projekto. Bus dirbama ir su kitomis institucijomis. Neseniai jis susitiko su e, Europos bendradarbiavimo ir, ir plėtros organizacija ir taip pat diskutavo šią temą. Labai ačiū, dabar siūlau pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. per paskutinės kelias minutės mes jau matome, su kokiais sunkumais susidursime kitų metų biudžete. Ir toliau mes taip pat analizuosime skirų institucijų padėtį. Taigi dabar patvirtinsime kalendorių. E, dar atsiprašau, patvirtinę savo kalendorių, dabar galime pereiti net keliomis minutėmis anksčiau prie balsavimo. Taigi pasimkite korteles. Voilà, tout le monde a sa carte. Un peu de... Ar visi turite korteles, prašyčiau tylos. Prašyčiau tie, kurie išeina iš salės, e, tų, kurie išeina iš salės, kad e, tyliai išeitų. Ir pradėsime nuo 21 punkto ir pato 22. Mūsų kolegos Kozlovskio du pranešimai. Pirmiausia, pranešimas dėl bendradarbiavimo priemonės e, brandolinio saugumo srityje. Ar visi turite balsavimo sąrašą? Net ir EPP? Taigi, pirmas straipsnis 19 Helgos Trupel pakeitimas. Pranešė prieš, kas už? Ačiū. Kas uh, prieš? Ačiū. Kas susilaiko? Atmesta. 20. gairių pakeitimas pranešės prieš. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Tikriname kortelėmis. Pradedame balsuoti. Le vote est ouvert, le vote est ouvert. Vis dar balsuojame. Dar du nebalsavo kolegos. Baigiame balsuoti. 12 už, 13 prieš. Niekas nesusilaikė. E, Salvadoras atrodo riešutus valgo. O kaip tu balsavai? Prieš. <laughs> Mūsų frakcijos koordinatorius. 14 prieš, 12 už, atmesta. Aštuntas pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21 atsiimtas, 22 ponios munis. Ponios munis. Pirmininkas atsiprašau, kad jūs po moterį pavadino vyru. Pranešėjas yra prieš 20 metrą, kas už. Kas prieš susilaikė atmesta devintas pranešėjo. Kas už, kas prieš. Du susilaikė, nėra susilaikiusių, priimta. 23 ponios Neinski, pranešės už, kas už prieš. 5 prieš. Susilaikė? 2. Priimta. Dešimtas pranešėjo. Kas už? Prieš. Tikriname. Dešimtas pakeitimas pranešėjo. Pradame balsuoti. Turėtų 25 balsuoti. Ne 28. Salvadoras turbūt išsitraukė savo kortelę. 27 iš viso. Baigime balsuoti. 14 už, 13 prieš, 0 susilaikiusių. Salvadorai turi kortelę? Ne. Taigi 15 už, 13 prieš. Priimta. Pranešėjo 11, kuris yra e, suderinamas su sekančiu 24, kas už, prieš, susilaikė, nėra susilaikiusių, priimta. 24, 24, jis suderinamas su 11, kurį ką tik priėmėme. Tačiau antroji dalis buvo atsiimta. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. 12, kuris yra suderinamas su tolesniu pakeitimu. Pranešėjas už, kas už, prieš, šeši susilaikė, du, priimta. 25, pranešėjas už, kas už, prieš, susilaikė, 2, prieš buvo 5, priimta. 26. Pono Gair, kas už? Atsiprašau, jis yra suderinamas su 12, bet pranešės prieš, kas už? Susilaik, prieš, susilaikė, atmesta. 27. Helgos Trupel. Jis atkrenta, nes priėmėme 12. 13 pranešėjo, kas už prieš, trys susilaikė, priimta. 28. Marijos Mūnis, kas už, kas prieš. 3 susilaikė, 5 buvo prieš, susilaikė priimta. 29. Helgos Trupel, kas jis yra suderinamas su 28, bet pranešėjas yra prieš, kas už, prieš Akivaizdu, kad dauguma yra prieš, susilaikė, atmesta. 30 Marijos Mūnis, pranešės už. Kas prieš? 2. Kas susilaikė, priimta. 31 Marijos Mūnis, pranešės prieš. Kas už? Prieš. Susilaikė, Liberalai susilaiko. Priimta. Atsiprašau, pirmininkas atmesta. Bet galim patikrinti kortelėmis. Bet man atrodo, kad akivaizdžiai atmesta. 31 Marijos Munis. Ah, on est encore plus nombreux. Il y a un ICR de trop. Il y a un ICR de trop. Il y a un, il y a un conservateur de trop. Vienu konservatorium per daug. ir dar pridedame Salvadoro balsą. Taigi rezultatas, baigiame balsuoti. 14 prieš, 5 susilaikė, 11 už. Atmesta. Helgos Triupel 32. Kas už? Prieš. Dauguma prieš susilaikė. Atmesta. Helgos Triupel 33. Pranešės prieš. Kas už? Keturi. Kas prieš? Dauguma susilaikė. Vienas atmesta. Helgos 34. Atskiras balsavimas, pirma dalis. Išbraukiama iki jeigu e, deram, derama remti. Kas už Helga ir ponė Izabel. Anai Žanlukai, jūs atrodo abejojat? Politinė ištikimybė labai svarbi. Jūs turite gerbti autorių. Kas prieš? Susilaikė vienas. Jis labai žiauriai atmetamas. Antra dalis, dėl jos irgi reikia balsuoti pranešės prieš kas už. Atrodo, socialistai balsuoja įdomi, kas prieš. Dauguma susilaikė, atmesta. Daugiau belieka, nebelieka Helgos pakeitimų. Periname prie konstatuojamosios dalies. Ar galime balsuoti dėl 3, 4 ir 5 iš karto? Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimti visi trys. 16 Helgos. Kas prieš? Kas už? Kas prieš dabar? Visi kiti susilaikė, taigi atmesta. Helgos 17 pranšės prieš. Kas už? Tie patys plus Vertman. Kas prieš? Ta pati dauguma atmesta. Pranešėjo šeštas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. 2. Priimta. Marijos Munis 18 prašės prieš kas už. Kas prieš. Čia labai nedidelis skirtumas. Dabar balsuojame kortelėmis. Votez, votez. Le vote est clos. Le vote est clos et donc Le vote est clos. Voilà. Baigiame balsuoti. 14 už, 14 prieš, plus 1 Salvadoro balsas, niekas nesusilaikė. Taigi, nežinau, ar e, gerai darome, kad primame balsavimą be kortelės, bet atmesta. Septintas už, prieš, susilaikė, du, priimtas. Toliau. E, teisės akto rezoliucijos projektas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš? Vienas susilaikė. Priimta. Antras pranešėjo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Keturioliktas. Jis suderinama su antru ir penkioliktu. Pranešės prieš. Kas už? Prieš pasikeitė nuomonė, skaitant net ir pranešėjo nuomonė. Jis yra už, kas prieš. Devini susilaikė, dauguma už priimtas. Penkioliktas, kuris yra suderinamas su ankstesniais. Čia pranešėjas pasako prieš. Ar jis ir toliau yra prieš? Koordinatoriai dvėjoja. Kas už? 9. Kas prieš? Didžioji dauguma susilaikė atmesta. Ir galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniškai. Balsuokime. Le vote est ouvert, José, pour le vote final. Votez, votez, votez, votez. Le vote est clos. 26 plus 1, 27 pour. 26 už, 4 prieš 2 susilaikė, pranešimas priimtas, sveikinu pranešėją. Bet jo čia nėra. O, ah, pardon. Oi, labai atsiprašau, atsiprašau, yra pranešėjas, nepasivėjau jūsų, sveikinu gerbiamas pranešėjau. Toliau tęsime. Taip pat jo pranešimas e, šį kartą tai yra vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės nustatymas. Aštuntas pranešėjo pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Dauguma užpriimta. 45. Sakoma, kad Yra žodinis pakeitimas, ponios Brantner, trečias pakeitimas. Ir ten yra kalbama apie tai, kas neįeina į biudžetą. Kas už? Kairieji, kas prieš? Dešiniai, kas susilaikė? Centras. Reikia patikrinti elektroniškai. Nous soumettons donc ce 45 de madame. Taigi balsuojame dėl 45 ponios Brantner pakeitimo, kuris yra pakoreguotas. Baigiame balsuoti. 13 už, 15 prieš, 5 susilaikė. Atmestas. Ok. Il a maintenant sa carte, mais c'est rejeté. Dabar Salvadoras jau turi savo kortelę, bet vis tiek atmesta. 46. Su pakeitimu žodžiu mes e, pridėsime papildomi e, atitinkami rodikliai, skaitant pranešėjas prieš, kas už, kas prieš reikia patikrinti. Man atrodo, kad per daug e, mažas nuomonių skirtumas. Balsuokime. Iš viso jau esame 33 ir visi jau atsinešė savo kortelę, atrodo. Baigiame balsuoti. 17 už, 15 prieš, niekas nesusilaikė, 46 priimtas. 47 e, Marijos Mūnis, pranešėjas prieš. Ar galima už 7, 8 ir 9 balsuoti kartu? Ne. Na tada balsuojame dėl 47, pranešėjas prieš, kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 48. Pranešės prieš. Kas e, prieš susilaikė. Ta pati dauguma priimta. 49. Kas už? Kas prieš? Dėkoju. Atmestas šitas. Devintas. Pranešėjo pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę. Tikrinkime. Dauguma už, bet reikia vis tiek patikrinti. Balsuokime. Le vote est ouvert, le vote est ouvert, le vote est clos. Baigiame balsuoti. 16 už, 10 prieš, 6 susilaikė, priimta. Pranešėjas 10, pranešė 10, kas už, kas prieš. 7 susilaikė, vienas. Taigi priimta. Ponios Brantner, um, 50. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. 11. Pranešėjo. Kas už? Prieš. 2. Susilaikė liberalai demokratai. Priimta. 51. Suderinamas su 11. Pranšės už. Kas iš jūsų už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 12. Pranešėjo. Kas už? Prieš. 2. Susilaikė. Priimta. 52. Ponios Nenski irgi suderinamas su 12. Kas už? Prieš 2 susilaikė priimta. Ponios Nienski 53. Kas už prieš susilaikė priimta. 54. Su žodiniu pakeitimu. Pranešės už. Kas iš jūsų už? Prieš. Šeši susilaikė priimta. 55. Ta pati autorė. Pranešės už. Kas iš jūsų už? Prieš 2 susilaikė priimta. Pranešėjo 13. Kas už? Prieš. 7. Susilaikė. 1. Priimta. 56. Marijos Munis pranešėja prieš. Kas iš jūsų už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 14 pranešėjo. Kas už? Prieš. Susilaikę. Geriau patikrinkime. Pranešėjo 14. Balsuokime. Le vote est ouvert. On est de plus en plus nombreux. Il doit y avoir beaucoup trop de conservateurs. Le... Balsuoja per daug konservatorių. Baigiame balsuoti. 16 už, 14 prieš, vienas susilaikė. Priimta. Taigi tai buvo 14. Toliau 15 pranešėjo, kas už. Prieš. Irgi siūlau balsuoti elektroniškai, nes panašu, kad ta, pa, tas pats balsų pasiskirstimas. Bet gal geriau patikrinkime. Būtai, būtai, būtai. C'est sur le 15. Hein? Dėl 15 balsuojame. Baigiame balsuoti. 13 už 17 prieš. Šį kartą atmesta. Vienas susilaikė. Priemėm 14, atmetėm 15, 16. Pranešėjo, kas už. EPP atrodo visai nebebalsuoja. Užtenka ranką pakelti, nedidelis čia darbas. Kas prieš? Susilaikė, Priimta. Pone pranešėjau, jūsų frakcija keistai elgesi. 57. Nenski, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 17. Pranešėjo. Reikia išbraukti žodį the union. Kas už? Prieš. 7 susilaikė, priimta. Ponės Brandner 58. E, e, sakoma, kad jis neįeina į biudžeto komiteto kompetenciją. Pranešės prieš. Kas prieš iš jūsų? Dauguma susilaikė atmesta. 59 ponios Nenski pranešės už. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta Ačiū, ta pati dauguma priimta. Pranešė 18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 60. Pranešėjas už. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 19. Pranešėjo. Kas už? Prieš kas prieš, trys susilaikė priimta. 20 pranešėjo su žodiniu antruoju pakeitimu. Kas už? Prieš. 5 susilaikė priimta. 61 atkrenta. Pranešė 21. Kas už? Kas prieš? Socialistų frakcija atrodo irgi turėtų būti skaičiuota. Patikrinkime elektroniškai. Dar kartą pasistengkite e, aiškiau rankas kelti. O dabar balsuojame kortelėmis dėl 21. Balsuojame. Le vote est ouvert, certains collègues dorment. Kai kurie kolegos šį rytį miega. Nenoriu pirštais rodyti, bet balsavimą baigiame. 16 už, 15 prieš priimta labai labai nedidelių skirtumų. 62. Pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Manau, kad dauguma už, bet galime patikrinti. 62. Frančeskos praneš, e, pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 15 už 16 prieš. Vie, niekas nesusilaikė. Atmesta. Aš, Aleksandro Alvaro sako, kad jis nebalsavo, bet ar jūs buvote už ar prieš, klausė pirmininkas. Pradedame iš naujo. Ištriname šį rezultatą, pradedame iš naujo. Bien, donc c'est sur l'amendement. Toliau. Aš jau netgi nebeprisimenu, kuris pakeitimas, sako pirmininkas. Dėl 62. Dėl 62. Dar ne visi balsavote. Balsuokite, balsuokite. Baigime balsuoti. 15 už, 15 prieš. Tai yra pakeitimas, todėl atmetamas. yra tokių politinių subtilybių, į kurias privalu atsižvelgti. Frančeska turbūt žino, apie ką kalbu. 63. Ponios Nenski. Atsijimama antra pakeitimo dalis. Pranešėjas už kas už prieš susilaikė priimta. 64. Ponios Nenski. Pranešėjas už kas už prieš, susilaikė, atmesta. 65 Frančiskos Brantner pranešėjas prieš, kas už, kas prieš. Dėkuoju, susilaikė, atmesta. 67 Frančiskos partner, dvi dalys. Pranešėjas nepriima nei vienos, nei antros dalies. Pirma dalis - be žodžių taikos kūrimas. Kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. Antra dalis. E, įvedamas žodis e, taikos kūrimas, bet pranešė ir tai nepatinka. Kas už? Tik trys ponios už taiką pasisako. Kas prieš? Visi kiti. Sugriauta. 67. E, Panios Nienski. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. 68. Atsiimama antra pakeitimo dalis. Kas už? Kas prieš? Vienas. Keturi prieš. Susilaikė? Priimta. Pranešėjo 22. Kas už? Kas prieš? 8. Susilaikę, priimta. Ponios Nienskiai 69. Pranešėjas už, kas už, prieš. Jūta yra prieš. <laughs> Taigi reikia patikrinti. Dėl 69. C'est sur le 69. Tout le monde a voté. Jau visi balsavote? Baigiame. 13 už, 17 prieš, 1 susilaikė. Atmetama. Pranešė 23 už, prieš, susilaikė, priimta. 24 pranešė kas už, prieš, susilaikė, priimta. 70. Ar galime kartu balsuoti dėl 70 ir 71? ponios Mūnis abu pranešiai, e, pakeitimai, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Abu pakeitimai priimti. Pranešė 25. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 72. Šarlo Görens. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Priedai. 73 pakeitimas. GUE frakcijos. Pranešėjas pasisako prieš. Kas už? Prieš. Gana stebėtina dauguma. Ar norite, kad mes e, balsuotume iš karto už visus pakeitimus, kuriuos pateikė GUE frakcija? Ne, atrodo, kad negalim, nepavyks, nes pranešėjo nuomonė skiriasi tai galime gal bent jau balsuoti dėl šešių pirmųjų. Nuo 73 iki 78. Pranešės prieš. Ar sutinkate, kad balsuotume už visus iš karto? Ir čia galim balsuoti elektroniškai, kad būtume tikri rezultatu. Taigi, 73, 74, 75, 76, 77 ir 78. Dėl jų balsuojame elektroniškai. Pradedame. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 16 už, 15 prieš. Niekas nesusilaikė. Visi šie pakeitimai yra priimami. E, sveikinu Alda de Susa. 79 e, gana sudėtingas, nes balsuojama dviem dalimis. Pirmoji dalis - Supporting Specific Initiatives to National Health Policies. E, pranešėjas prieš, kas už? Kas prieš? susilaikė, ta pati dauguma priimta. Antra dalis e, pranešiui patinka, kas už dauguma šįsik, kas prieš vienas susilaikė. Dvi dalys yra sutaikytos. Toliau, dar trys pakeitimai tų pačių autorių. Ir galime balsuoti už visus kartu. Galime ir ranka turbūt balsuoti, nes bus ta pati dauguma. 40, 80, 81, 82. Kas už, kas prieš susilaikė ta pati dauguma, bet kokiu atveju. Jeigu niekas nepakeitėt nuomonės. Guė triumfas. Sveikinu. Konstatuojamoji dalis. Ar galėčiau patikti trečią, ketvirtą, penktą iš karto? Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 28-29 ponios Brantner kartu. Nesutinkate? 28 tada pirmiau. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 29 ponios Brantner. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimtas. Šeštas pranešėjo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. 30 suderinamas. Pranešės prieš. Kas už? Prieš. Susilaikė ir aš geriau su, norėčiau, kad patikrintume, nes gana daug yra susilaikiusiųjų. Ponios Brantner 30. Balsuojame. Baigime balsuoti. 11 už, 17 prieš, 5 susilaikė. Aiškiai atmesta. Ponios partner 31. Vėlgi atrodo yra iš kito pasaulio. Pranešies prieš, kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta tą pačią balsų daugumą. 32 ponios Brantner pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. Dauguma gana nežymi. Toliau Marijos Munis e, pakeitimas. Kas už? Kas prieš? 9. Susilaikė, priimta. 34. Pranešėjas prieš trys, sus... kas susilaikė atmesta. Pranešėjo septintas, kas už prieš susilaikė priimta. 35. 35 Brantner. Pranešės prieš, kas iš jūsų už? Prieš. Susilaikė priimta. 36. Guė frakcijos. Tai irgi yra iš kitos, kito komiteto kompetencijos. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Vėlgi priimta. Alda šiandien neįveikiamas. Franč, Franceskos Bartner, Brantner 37 pranešėjas e, prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? E, nedidelė dauguma prieš. 38. Franceskos Brantner. Pranešės prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Šį kartą dauguma už. Marijos Mūnis 39, kuris yra suderinamas su 38 pranešės prieš. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 40. Franceskos Brantner. Pranešės prieš. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 41. Pono Hartung. Pranešės prieš. Kas už? Prieš. 3. Kas prieš? Dauguma susilaikė atmesta. Marijos Mūnis 42. Balsavimas dviem dalimis. Pranešėjas pasisako už abi dalis. Pirmoji dalis. Fighting climate change reinforce the impact. Kas už? Prieš 8 susilaikė priimta. Antra dalis. Notwithstanding the fact iki and additional. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Marijos Mūnis 43, kuris neįeina į biudžeto komiteto kompetenciją. Piranšės prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 44. Lukas Hartong. Pranešės prieš. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Dėl pirmo ir antro gal balsuokime kartu, pranešėjo. Kas už? Prieš. Keturi. Susilaikė. Priimta. 26. Marijos Mūnis. Kas už? Pranešėjų jūs nepatinka, bet kas už iš jūsų? Prieš susilaikė atmesta. 27. Karlo Haglund ir Šarlo Görenso. Taip pat suderinama su antrų pakeitimu, bet pranešėjų tas pakeitimas nepatinka. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Atsiprašau, pirmininkas, kažkas iš salės nori pasakyti pranešėjas. Galima 48 e, pakeitimą patikrinti, ar buvo, jis buvo priimtas ar atmestas. 48 pakeitimas. Priimtas ar atmestas. 48. Le 48. Article 2, paragraph Yes, article de Maria Mounis. De Maria Mounis. Yes. Que dit le secrétariat Le secrétariat a noté qu'on avait adopté. Sekretariatas pažymėjo, kad yra priimtas šis pakeitimas. Jeigu norit, galim dar kartą balsuoti. Antras straipsnis, antra dalis, pranešėjas ne, turi šiek tiek neiškumų, todėl galim iš naujo pabalsuoti. 48 e, pakeitimas Marijos Mūnis. Pačioje pradžioje balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. 17 už, 6 prieš, Patvirtinu, kad priimtas. Taip geriau, nes e, e, be, bėgant per balsavimą pasikeitė šiek tiek e, dalyvių sudėtis. Galutinis balsavimas kortelėmis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 28 už 3 prieš 2 susilaikė. Dar kartą sveikinu poną Kozlovskį. Taigi dabar galime pereiti prie 23 punkto Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. E, Danijos paraiška dėl Odense Steel Shipyard pranešėjas Bent Bengtsen. Kur pranešėjas? Štai čia. Atsiprašau, ponė Bensinai, kad jūsų nemačiau. Jis mums pristatys savo pranešimą. Prašom, kolega. Merci, monsieur président. The application is in line with the... Ačiū, ponė pirmininkė. Um, Odense Steel Shipyard um, įdarbino daugiau nei tūkstantį darbuotojų, daug konteinerių ir laivos įrangos buvo gaminama ištisus šimtmečius. Dabar e, laivų įranga yra gaminama Kinijoje, o e, ši įmonė turėjo būti uždaryta, e, tūkstančiai žmonių prarado darbą, jiems reikia persikvalifikuoti, kad jie rastų naujus darbus ir naują ateitį. Ačiū, ponia pranešėjau. Mes turime balsuoti dėl keletą pakeitimų. Antrasis pakeitimas, kuris yra pirmojo, pirmosios pastraipos pakeitimas, dėl jo nebalsuosime. Trečiasis pakeitimas kuri, kuris įeina į antrą pastraipą, jis irgi yra priimtas. Tuo tarpu antrojo dalyje prašoma komisijos pakeisti antrą antros pastraipos sakinį. Kas už, prieš. Žalieji už ar prieš? Helga. Prieš? Gerai prieš. Aštuoni prieš susilaikę. Antrai daliai buvo pritarta. Ketvirtas pakeitimas. Liberalų pranešėjas prieš, kas už. Prieš. Susilaikę atmesta. Penktas pakeitimas per Venšperes ir kitų pranešėjas už. Kas už? Ar galima balsuoti kartu dėl 5, 6, 7 pakeitimo? Pranešėjas būtų už, ne? Ar ne? Andjensen. Jei jūs prieštaraujate, tada ji labai bus laiminga. Susilaikė, panašu, kad priimta. Šeštas už, prieš, susilaikė. Priimta. Septintas už, prieš, susilaikę, priimta. Liberalai mm, labai įdomiai balsavo. Aštuntas pakeitimas liberalų frakcijos pranešėjas už, kas už, prieš socialistai ir Hartung. Aha, susilaikė? Vienas, priimta. Devintas, nesuderinta, e, nebalsuosime. Dešimtas. Kas už? Liberalai ir konservatyvai. Kas prieš? Visi kiti. Susilaikė. Atmesta. Vienuoliktas. Pervonš pakeitimas. Balsas medvėmis dalimis. Pranešėja už pirmą dalį. Kas už? Prieš? Šeši panašu, kad susilaikė. Pirma dalis priimta. Ačiū. Balsuojame dėl antrosios dalies. Especially ir wake. Pranešėjai nepatiko, silpnybės nepatinka, kas už, prieš, susilaikę. Nepaisant Gerenso pastangų, mm, vis dėlto e, kairių dešinių neįtikino atmesta. Dvyliktasis pakeitimas pranešėja už. Kas už? Prieš? Susilaikę. Priimta. Tryliktas. Liberalų. Pranešėjas prieš? Kas už? Liberalai e, konservatoriai, kas prieš? E, dauguma susilaikę atmesta. Keturioliktas pervanš pranešėja už. Kas už? Prieš? Susilaikę. Priimta. Ta pati dauguma. Pasakmės tos pačios. 15 pakeitimas. Pravonš. Šį kartą pranešėja prieš. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 16. Pravonš peres. Pranešėja už. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 17. Liberalų. Pranešėjas prieš. Kas už? EPP? Turėtų balsuoti už, ne? Prieš? Oho. Taip, taip, taip, susilaikė. Gerai. Liberalai sutriuškina. Ir Paskutinis pakeitimas liberalų, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikę, situacija tokia pati, atmestas galutinis balsavimas, dar viso pranešimo balsavimo elektroniniu būdu, balsavimas padedamas. Vis dar vyksta balsavimas, vyksta balsavimas, balsavimas baigiamas. 28 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė, pra, sveikiname pranešėją. Dar vienas pranešimas taip pat dėl prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimų, šį kartą Naranjo Escobar. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pateikti Jums keletą skaičių pabrėžiančių, kad šis ši paraš, pra, prašymas yra labai svarbus. Kalbame apie situaciją Aragone. Nedarbo lygis patrigubėjo, 15 procentų nedarbo lygis dabar yra pasiektas ir kaip tik iš šio regiono labai daug žmonių patenka į šį skaičių e, automobilių pramonė nuo to nukentėjo, tačiau kitos rytys taip pat. Statybų sektorius, pavyzdžiui, o kalbant apie mašinų, automobilių gamybą, MVI tai itin skaudžiai paveikė. Ištisas statybų sektorius e, susprogus statybų burbului, nekilnojamo turto burbului, E, patyrė labai skaudžias pasakmes. E, gruodžio 28 dieną buvo svarstoma šis Ispanijos prašymas. Ispanija e, privalo taupyti ir spaudžia Aragoną, kuris irgi privalo apie 15 milijonų savo biudžetą apkarpyti. Tikriausiai žinote, kad Ispanijoje visi rodikliai dabar krenta drastiškai žemyn, todėl šis, ši priemonė yra labai svarbi, kovojant prieš nedarbą kovojant prieš žmonių izoliavimą ir prieš tai, kad iš jų būtų atimta, žmog... atimta žmogiškasis orumas. Ačiū. Paimkite balsavimo sąrašas. Antras, trečias, ketvirtas pakeitimas, dėl jų nebus balsuojama, todėl kad jų turinys jau yra įtrauktas į pirmąją, antrą ir trečią pranešimo projekto pastraipą. Čia kalbama apie santykio tarp uh, užimtumo ir uh, mūsų biudžeto. Uh, penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis, pervanš, kas už, pranešė už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintasis padengtas penkto, nebalsuosime. Aštuntas Aleksandro Alvaro pakeitimas, pranešėjas už kas už. Prieš susilaikę. Socialistai ir Hartung mažuma priimta. Devintas pravanš pakeitimas, įeina į septintą, tačiau ne viskas. In order to improve the match between the demand and supply in the labor market, dėl šio sakinio turėsime balsuoti kas už. Prieš. Kas prieš? Susilaikę priimta. Dešimtasis pervanš pakeitimas, panešėjo už, kas už, prieš, susilaikę priimta. Vienuoliktas pravanš pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Regrets apgailestauja pakeičiamas žodžiu notes, pažymi, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Tai buvo labai svarbus niuansas. Nes dabar niekas dėl nieko neapgalėstaus. Aleksandras Alvaro, 12 pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikę. Mamutai vėl nugalėjo. Tryliktasis pakeitimas per vanš. Pranešėja už, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Keturioliktasis per vanš. Pranešėja už, kas už, prieš, susilaikę. Ta pati dauguma priimta. Penkioliktas Alvaro pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikę. 8 kas prieš, susilaikę, atmesta. Konstatuojamosios dalys, pirmasis pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Taip pat balsame dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Elektroninis balsavimas pradedamas. Vis dar balsuojame, balsavimas baigiamas. 29 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė, sveikiname e, pona Narančio Eskobar ir pereiname prie balsavimo. Dėl abiejų Barbaros Matera nuomonių, tai labai jaudinantis momentas. Pirmiausia, Dėl teisų ir pilietybės programos 2014-2020 parengimo 25 pakeitimas ponios Veržė Mariklot pranešėja prieš, kas už, prieš, susilaikę. Patikrinkime nes manau, kad didžioji dauguma buvo už, tačiau nebuvo aišku. Dėl 25 pakeitimo pranešėja prieš elektroninis balsavimas pradedamas. Elektroninis balsavimas baigiamas. 11 už, 20 prieš atmesta. Penktasis pakeitimas pranešėjos, kas už prieš susilaikę priimta. 26 veržė. Pranešėjas prieš, kas už prieš susilaikė. Atmesta. Ta pati dauguma kaip prieš tai. Šeštas pranešėjas, kas už prieš susilaikė. Priimta. Ar galime balsuoti dėl 27, 28, 29 kartu? Ne. 27 ponios Feržė pranešėja prieš, kas už prieš susilaikė. Atmesta. 28. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 29. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Taip ir maniau. Septintas pranešėjas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trisdešimtas ponios viršie. Pranešėja prieš, kas už, prieš, susilaikę. Atmesta. Aštuntasis. Pranešėja e, skirtingos nuomonės, čia balsuosime dalimis. Antroji dalis buvo atsimta. Taigi balsuosime tik dėl pirmos dalies. Čia turime išbraukti žodį cooperate, bendras. Pritarus pranešėjai. Tai, buvo, tai ir buvo jos pasiūlymas. Kas už, prieš, susilaikę. Korporate bus išbrauktas. Balsuojame kartu dėl 31-32. Taip, galime tai padaryti. Pranešėjas už, kas už, prieš, susilaikę. 2-3 priimta. 33. Ponios Inge Greslė pranešėja už, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Devintas pranešėjas, kas už, prieš. Patikrinsime. Manau, kad didžioji dauguma už, tačiau nesu tikras. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 21 už, 12 prieš, e, niekas nesusilaikė, priimta. Vienuoliktas dėl pavadinimo ponios veržė pranešėja prieš kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Dvyliktas veržė pranešėja prieš kas už prieš susilaikę. Atmesta. Ta pati dauguma. Tryliktasis kas už pranešėja prieš kas prieš susilaikę didžioji dauguma atmestas 14 pranešėjas čia yra už, kas už prieš susilaikę priimta. 15 ponios veržė pranešėja prieš, kas už prieš 7, kas prieš susilaikę atmesta konstatuojamosios dalys 16 pakeitimas veržė pranešėja prieš, kas už prieš susilaikę priimta. Atmesta. 17. Atsimtas. Tiksliau, atsimtas pagėdavimas balsuoti dalimis. Balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ar galime balsuoti kartu dėl 18, 19, 20? Nu, čia tikrai e, kiek priešiškas elgesys pirmininko atvilgių. Atžvilgių tai sisteminė blogybė. 18. Kas už, prieš, susilaikė, atmesa. 19. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 ne tos pačios daugumos, kas už prieš susilaikė irgi atmesta. Gerai. Pereisime prie pastabų. 21 veržė pranešėja už, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis pranešėjos, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 22 ir 23 balsuojama kartu? Ne? 22 veržė, kas už, prieš, susilaikę. Didžioji dauguma atmesta, 23 už, prieš, susilaikę. Atmesta. Tačiau atmesta elegantiškai. Ketvirtas pakeitimas pranešėjas pranešėja už, kas už, prieš, susilaikė priimta 24 veržė, pranešėja prieš, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dėl viso teisėkūros rezoliucijos projekto, ar galime balsuoti kartu dėl šių trijų taip, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Baigiamasis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Dėl šios pirmosios nuomonės ponios Barbaros Materos elektroninis balsavimas padedamas, baigiamas 28 už, 3 prieš, 2 susilaikę, sveikiname Pone Barbara, balsavome dėl teisų ir pilietybės programos parengimo. Sveikiname, pagaliau piliečiai turės teisės. O dabar kalbėsime apie e, teisingumo finansavimą 2014-2020 metais. Dar vienas Barbaros pranešimas, šeštas pranešėjas, kas už? Prieš. Susilaikę, priimta. Ar Alda Sūzos e, pakeitimus galėtume priimti kartu? Ar galime dėl jų balsuoti kartu, išskyrus 17. -ąjį? Ar galime balsuoti dėl 13, 14, 15, 16? Dėl 13 ir 14. 13 ir 14 kartų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 13, 14 atmesti. Ar galime kartu balsuoti dėl 15, 16, 17? 15, 16. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 17. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 7. Barbaros. Balsavimas dalimis. Kaip e, jau buvo balsuota, dabar balsuojame tik dėl vieno žodžio koprat išbraukimo. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta žodis corporate išbraukiamas. 18-19 kartu, kas už 18-19, kas prieš susilaikė atmesti. 20, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Eiderio dar vienas, 21, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ingės Gressler, 22. Kas už? Prieš. Sulaikė. Priimta. 8. Pranešėjos. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Na, dabar dar kartą 23, 24, 25, 26. Išskyrus 26. 27 ir 28 jums priimtini. Taigi, balsuojame dėl visų pakeitimų, kuriuos parengė Jurgenas Kliūtė, išskyrus 26. Kas už? Prieš. Susilaikė. Visi jie atmesti. Dabar 26. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Irgi atmestas, bet nedidelė dauguma. Periname prie konstatuojamosios dalies. Dešimtas pakeitimas Jurgeno kliūtės. Kas jam pritarė pranešėjas su pakeitimu žodžiu. Public awareness prevention of drug trafficking, illicit drug trafficking and other illegal activities related to drugs. Kas už? Už narkotikus. Kas prieš? Tik žalieji yra prieš. Susilaikė? Taigi, pakeitimas priimtas su žodiniu pakeitimu. 11.12. Kartu, kas už? prieš susilaikė atmesta. Trečias, ketvirtas, penktas pranešėjas kartu, kas už prieš susilaikė priimta. E, teisėkuros rezoliucijos projektas balsuojame iš karto už visus tris. Dėkoju. Kas už prieš susilaikę priimta. Galutinis balsavimas elektroniškai. Pradedame balsuoti. On vote, on vote, on vote. Le vote est clos. Baigėme balsuoti. 28 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Sveikinu Barbarą Maderą. Materą. Ji pagaliau atrodo išsaugojo ir piliečius, ir teisingumo sistemą. Bien. Alors, en ce qui concerne, nous en venons maintenant. Toliau. Dabar pereiname prie perkelimų. Biudžeto perkelimai. Franceska Balzani. Jos čia nėra, bet ji davė man nurodymus. Ir aš esu pasirengęs pristatyti jos pasiūlymą. Nebent jeigu kas nors norėtų vietoj jos pakalbėti, iš jos frakcijos. Taigi, aš jums pateiksiu pasiūlymą ir jeigu aš neteisingai supratau Franceskos nurodymus, tai e, nedvėjodami pasakykit, kad aš klystu. Pirmiausia, du perkelimai DEC 11 ir 14, kurie atitinka balsavimui, kurį mes organizuosime dėl globalizacijos fondo e, mobilizavimo. Balsuojame iš karto, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ir natūralu, kad e, tai tik pratėse mūsų politiką, mūsų poziciją. Toliau perkelimai DEC 19. Reikia pasveikinti e, tą sėkmę, kurios mes pasiekėme mūšyje su taryba. Ir dabar pažiūrėsim, ar mes galėsim panaudoti, panaudoti maždaug 68 milijonus nepanaudotus iš praeitų metų, e, kad sustiprintume mokslinių tyrimų eilutę. E, mes apie tai jau kalbėjome, dauguma jų sutilėjo ir dabar reikėtų, kad išnaudotume parlamentui suteiktą galimybę e, nebalsuoti dėl 2011 metų pakeičiamojo biudžeto, nes žinome, kad 2011 metų biudžeto valstybėms narėms buvo pervesta nemažai e, lėšų ir taip aš tikiuosi mes galėtume pakeisti tarybos poziciją. Tie pervedimai būtų labai naudingi moksliniams tyrimams ir e, pranešėja pasisakė, kad e, mes balsuotume už tai. Kas už, kas prieš? Susilaikė? Priimta. DEC 21 pakeitimas. Vėlgi kalbame apie asignavimų panaudojimą humanitarniai pagalbai ir e, pagalbai maistų krizinėmis aplinkybėmis. E, pranešėja pasakė už, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau turime DEC 18 pervedimą, perkelimą, kuris nėra įrašytas į sąrašą ir apie kurį nekalbama kokobų news, bet jūs žinote, kad mes kalbame apie komunikacijų biudžeto rezervo perkelimą ir to mūsų prašė kultūros komitetas. Pranešė yra už. Kas iš jūsų yra už, kas prieš, du, kas susilaikė, priimta. Toliau. Noriu jums, jūs informuoti, jums išdalintose dosie yra numatyti asignavimai mokėjimams, kurie būtų perkeliami moksliniams tyrimams. Yra techninis pakoregavimas, dėl to mes nebalsavome, bet e, biudžeto komitetui e, ši informacija perduota informaciniais tikslais. Toliau, taigi dėkoju Jums e, už komisijos biudžeto perkelimų prieimimą. Pone pranešėjau, ar jūs norėtumėt pakalbėti apie kitas institucijas? Eh, Ačiū. Mūsų prašė kelių perkelimų. Tai yra biudžeto perkelimai, kurie mano nuomonė yra pagristi, jie yra teisėti. Tada aš siūlyčiau balsuoti už juos visus. Greitai jums paaiškinsiu kiekvieną iš jų perkelimas dėl teisingumo teismo 172 tūkstančiai eurų. Ši suma yra skirta administracinėms išlaidoms. Naujoms technologijoms, kurios yra skirtos pagerinti teisingumo teismo valdymo sistemas. Tuomet kitas pakeitimas. Vėlgi, teisingumo teismui 120 tūkstančių eurų, tuomet parlamentui du šimtai trisdešimt tūkstančių eurų. Tuomet 23 770 eurų priežiūros išlaidoms ir taip pat pašalinimo išlaidoms ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Tuomet regionų komitetui dar vienas biudžeto pakeitimas. 16 836 eurai, vėlgi priežiūros išlaidos, taip pat baldų pervežimas ir panašiai. Tuomet 17 tūkstančių eurų skirtų dokumentų tvarkymui ir bibliotekos išlaidoms. Tuomet vėlgi pakeitimas dėl komitetų regionų 77. Dėl regionų komitetų 77 500 eurų. Manau, kad tai yra labai gera žinia. Šie pinigai yra skirti vaikų darželiui. Tad personalas tikrai bus patenkintas ir manau, kad galime balsuoti už visus šiuos perkelimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, pranešiau. Dabar siūlome, kad mes balsuotume už tuos septynis perkelimus kartu. Kas už? Kas prieš? Du. Susilaikė. Priimta. Priimta kartu. Sveikinu mūsų pranešėją. 29. Darbo tvarkės klausimas. Pastatų politika. Šiandien po pietų mes dar sugrįšim prie kitų temų. Bet dabar aš norėčiau paprašyti Monikos Holmeier, ar, kad ji pasakytų, ar nori, kad balsuot, būtų balsuojama dėl lyčių lygybės instituto Vilniuje finansavimo. Monika. Uh, Gerbiamas pirmininkas, kalbame apie Europos lyčių lygybės institutą, kurio buveinė Vilniuje. Mes jau esame sulaukę vieno pranešimo dėl to, kad pastatai ten turėjo būti nuomojami, teikiant labai didelę Lietuvos paramą. Nuoma buvo nebrangi. Tada parlamentas įsteigė informacijos biurą, komisija savo atstovybė ir um, abi šios institucijos norėjo įsikelti į vieną pastatą, buvo pradėta tirti rinką, ieškant sinergijos galimybių, e, tačiau numatytas pastatas būtų panaudotas ne visas, tik 50 procentų, tačiau pats pastatas yra Gedimino gatvėje numeris 19, labai patrauklioje vietoje. Pastatas susiję, sudarytas iš dviejų dalių, yra e, apsipirkimo centras, e, taip pat viešbutis, e, taip pat yra planuojama nuomoti kitas biuro paslaugas. E, savininkas norėtų numatyti dešimties metų nuomos sutartį, e, po, po penkerių metų e, peržiūrėti šią sutartį. Pone pirmininkė, aš patikrinau horizontalų jį reglamentą ir šiame reglamente yra numatyta, kad dokumentacijos centras vis dėlto turi likti uh, E, nes tokį sprendimą prieėmė parlamentas ir taryba ir mes negalime imti ir panaikinti reglamento. Turime pripažinti tuos sprendimus, kurie buvo priimti seniau. Todėl e, dokumentacijos centrui nereikia labai didelio ploto. Yra būtiniausi reikalavimai ir tas plotas yra maždaug 2000 kvadratinių metrų. Iki 2000 metų 64 e, žmonės turės būti įdarbinti. Yra numatytas ir tam tikras biudžetas, o nuoma yra palankesnė 14 eurų plus 23 eurai. Tiesą pasakus, pabandysiu lėčiau. 2,53 eurai ir per tą visą laikotarpį turėtume sumokėti 4,9 milijonų eurų už nuomą. Aš manau, kad iš esmės, atsižvelgiant į būsimą biudžeto sąrangą, Ir tai, kad buvo labai gerai ruošiamasi šioms tendencijoms. Noriu be to padėkoti socialdemokratams, nes tik vakar sekretariatas perdavė socialdemokratų frakcijai dokumentus, taigi laiko peržiūrėti. Um, pranešimą buvo nedaug, todėl labai dėkoju socialdemokratams, kad jie šiandien siunčia mums signalą, kad taip galime e, pritarti šią iniciatyvai. E, Kiti šešėliniai pranešėjai taip pat pritarė, tiesa, mums nepavyko visiškai suderinti veiksmų, todėl kad tiesiog nebuvo laiko. Tačiau aš manau, kad būtų protinga dabar suformuluoti atsakymą, o ne laukti šešis mėnesius, todėl būtų protinga, kad šiandien vis dėlto jokios pozicijos neteiktume, o paliktume darbus dirbti atitinkamam komitetui. Puiku, dėkoju pranešėjai. Sekretoriatas perdavė dokumentus, kuriuos gavo. E, jie mums visi išdalinti dabar ir manau, kad pakankamai, nepakankamai anksti jie buvo pateikti. Bet kokiu atveju mūsų pranešėjas mano, kad šis dokumentas, šiam dokumentui turėtų būti uždegta žalia šviesa. E, mes turbūt neturim reikalauti, kad mums leis, būtų leista pasinaudoti teisę ir parengti nuomonę. Mes galėtume jau balsuoti dėl šio projekto. O dabar balsavimą baigiame ir galime toliau grįžti prie darbo tvarkės. Buvo numatytas penktas punktas, dėry aptarti. E, toliau e, 13 metų bendrasis biudžetas. Aš iškart suteiksiu žodį abiems pranešėjams dėl išlaidų. Deja, nei vieno, nei kito, nei Ramiro Bögės, e, nei, nei Dahin negali būti čia. Ir e, be abejo, jie padarys viską, ką reikia, nors čia ir nėra. Taip pat reikėtų žinoti, kad e, Europos vadovų taryba pirmą kartą paminėjo biudžeto e, bazės problemas. Birželio 28-29 dieną, kaip ir buvo numatyta, apie tai kalbėjome. Taip pat buvo sakoma, kad 99 procentais vadovų susitikimas buvo skirtas finansų kriziai. Kita biudžetinė E, sutartis e, bus e, aptarta, buvo aptarta gana greitai. Galiu Jums priminti, kad Europos vadovų taryba tik patvirtino kalendorių, aišku, galutinius terminus. Sakoma, kad 2012 m. gruodžio mėnesį turėtų būti pasiekti visi galutiniai politiniai tikslai. Šiai datai, šios datos mes siekiama laikytis nuo pat darbo pradžios. Be to, e, pirmininkaujantis Kipras buvo Europos vadovų tarybos paragintas jau dabar pradėti tikslesnės dėrybas e, taryboje ir su Europos parlamentu. Pirmininkaujantis Kipras gali naudotis dokumentais, kurie yra e, įtraukti į dėrybų dėžutę. E, ją suformavo buvusi pirmininkaujanti valstybė Danija, tai turi būti darbo bazė, viena iš darbo bazių, galima pasakyti taip. Kita vertus, iš savo pusės pirmininkaujantis e, Kipras paskelbė raštą, notą, kuri, manau, jums yra išplatinta, koordinatoriams bent jau buvo iš karto jį išplatinta, kuriame yra e, atspindėta e, mm, atmosfera, kurioje Kipras yra nusiteikęs bendradarbiauti e, bendrų reikalų taryboje ir Europos parlamente. Mes aiškiai turime pasakyti, ko nori parlamentas ir parlamento delegacija su pranešėjais kiekvieną kartą susitikdami su pirmininkaujančių valstybių trejetu primename, kokie yra mūsų tikslai. Būtina laikytis Lisabono sutarties ir būtina politiškai ir tam tikrą prasme juridiškai aiškiai atskirti temas, kurios yra susijusios su e, biudžeto pagrindu ir tai yra numatytas e, e, reglamente dėl biudžetinės sistemos ir tarp institucinėje sutartyje taip pat. Iš kitos pusės e, kalbame apie temas, kurios yra susijusios su įprasta teisėkuros procedūra. Kartais gali būti išskirtinė, e, neįlinė teisėjai tvarkos procedūra padaryta, pritaikyta, bet bet kokiu atveju turi dalyvauti Europos parlamentas. Pirmininkaujantis Kipras e, priėmė mūsų duotą signalą geriau negu pirmininkavusi Danija. E, mes su jais gana greitai susitiksime, turiu galvoje su pirmininkaujančiu Kipru, ir bandysime paaiškinti, kaip konkrečiai bus galima apibriežti darbo metodiką. Geriausias sprendimas kurį pasiūlė kontaktinė grupė pirmininkavimą pirmininko Šulco, mm, kaip pirmininkaujančiam Kviprui, būtų susitarti dėl to, kaip biudžetas bus, kaip dėrybos bus padalintos tarp e, daugiametės finansų perspektyvos ir kitų biudžeto dokumentų. Bendrų reikalų taryba ir bendrų reikalų taryba apie tai turi susitarti viduje. Taip pat turi vykti dėrybos tarp pirmininkaujančių valstybių trejeto ir biudžeto parlamento komiteto. Per tai mes kalbėsime tik apie biudžeto programą, biudžeto pagrindą. Uh, atitinkama uh, ministrų taryba ir Europos parlamentas turės susitarti dėl uh, juridinio pagrindo, ar tai būtų kultūra, ar struktūrinė politika, ar moksliniai tyrimai, ar Europa pasaulyje ir taip toliau. Ir parengs tam tikrą darbo bazę kai bus sutvarkyta teisėkūrinė procedūra, mūsų kolegos atitinkamuose parlamento komitetuose galės uh, Europos komisijos pateiktais skaičiais remdamiesi toliau tartis. Taip pat turės būti atsižvelgiama į sūrę komiteto išvadas. Labai greitai mūsų delegacija susitiks uh, dar kartą su pirmininkaujančių valstybių trejetu. Dabar tam trejetu pirmininkauja Kipro ministras. Tarp kitko, tai yra tas pats ministras Andrijas Marvojanis, kuris buvo atsakingas už Europos reikalus. Mes su juo tarėmės, kai reikėjo susiderėti dėl daugiamečio ties finansų programos ir dėl 2013 metų biudžeto. Savaitės pradžioje vykęs trialogas buvo vadovavimas finansų ministro ir jūs turėtumėte e, nepamiršti, kad su šiuo finansų ministru mes susitikome tik vieną kartą, jau kitą kartą susitiksime su ponu Mavrojanis. Toliau aš suteiksiu žodį pranešėjui dėl nuosavų išteklių. Apie nuosavus išteklius Europos vadovų taryba nekalbėjo, tuo tarpu ECOFIN pradėjo kalbėti apie finansinių operacijų mokesčio projektą ir buvo organizuota apvalaus stalo diskusija, per kurią kiekviena nacionalinė delegacija turėjo galimybę pristatyti savo poziciją, savo politinius ketinimus ir e, politinę nuomonę apie finansinių operacijų mokestį. E, Kai kurios valstybės pasisakė gana kategoriškai, kitos pasakė, kad jos turi ketinimų e, įvesti tokį mokestį, bet e, e, manau, kad mes pasitarsime vėliau su taryba, kad geriau žinotume, kokia yra jų nuomonė dėl nuosavų išteklių dosie. Dabar suteiksiu žodį Žanliuk, kuris pateiks patiksinimą. Euh, Nelabai turiu daug ką pridurti prie to, ką pasakėte. Bet manau, kad pagrindinis naujas dalykas susijęs su savais ištekliais yra tai, kad, kad bendrųjų reikalų taryboje mes nesame visko apsvarstę. Kai mes pradėjome dėrybas, pirmininkavo Danija ir mes tarėmės, kad viską darytume pagal daugiametę finansų programą. Tačiau nebuvo vieningos daugumos, kuri norėtų įvesti šį mokestį visose valstybėse narėse. Iš to galime daryti išvadą, kad kad e, bendrųjų reikalų taryboje situacija buvo šiek tiek nerami. Komisaras pabrėžia, kad būtina ir toliau vykdyti diskusijas dėl šio mokesčio ir jos toli gražu nėra baigtos. Taip pat reikia diskutuoti ir dėl nuosavų išteklių. Tad e, mums reikės laukti ir pažiūrėti, ar komisija pateiks pasiūlymą. Ar bus pateiktas pasiūlymas taikyti tokį mokestį ir ar tai bus nuosavų išteklių dalis. Mes tuomet galėsime remti komisiją ir pažiūrėti, kokia bus galutinė komisijos pozicija dėl šio mokesčio. Toks yra pirmasis aspektas. Antrasis aspektas, kuris yra patvirtinantis tai, kas jau buvo pasakyta, yra tai, kad mes turime dirbti dėl rezoliucijos, dėl daugiametės finansinės programos Mums reikės užtikrinti, kad mes išlaikysime ryšį tarp nuosavų išteklių ir daugiametės finansinės programos. Ačiū. Ar norėjote dar ką nors pridėti? Aš visiškai pritariu Žanui Lukui. Mes turime palaukti komisijos pasiūlymo dėl šio mokesčio nes kai kurios valstybės narės nėra už tai pasisakančios. Manau, kad reikėtų apsvarstyti ir PVM pasiūlymą, nes dėl jo nereikėtų keisti teisės aktų, tiesiog reikėtų pradėti vykdyti kai kurias nuostatas ir Tokiu atveju mes turėtume daugiau galios dėl įgyvendinimo priemonių. Nes kitu atveju turėtume vadovautis e, skaitimo procedūra. Tad manau, kad PVM pasiūlymas yra ganėtinai sudėtingas. Dėl išlaidų Raima ir Ivalo Kiekvieną mėnesį susitinka su pranešėjais iš specialių komitetų. Manau, kad tai padeda mums suprasti, kasgi vyksta tuose komitetuose. Ir mes galime pažiūrėti, kokia kryptimi jie eina. Ir išsiaiškinti, kokios yra mūsų perspektyvos. Būtina pasinaudoti bendro sprendimo procedūra, kad galėtume žengti į priekį ir taryba neturėtų iš viršaus primesti mums savo sprendimo. Kita vertus, savo frakcijoje aš girdžiu nerimavimo, kad viskas turės vykti labai greitai ir kad reikės priimti sprendimą per pirmąjį klausimą. Mes turėsime nuspręsti ir dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateinantiems septyneriems metams ir dėl struktūrinių fondų. Tai yra milžiniški paketai, tad turime užtikrinti, jog visa tai būtų daroma skaidriu būdu. Mums teko tikrai nelengva užduotis ir tos galios, kurios mums priklauso po Lisabonos sutarties, tikrai kartais yra ganėtinai sudėtingos ir taryba ne visuomet mums padeda. Ačiū, Ana. Tikrai labai panašu, kad e, tai bus. Joran Ferm. Ačiū, pirmininkė. Noriu pabrėžti e, ir e, išsameu aptarti kai kurios procedūrinius klausimus. Dabar svarbu rasti būdą, kaip pastumėti procedūras į priekį, nes priešingų atveju susidursime su laiko problema. Aš panalizavau pirmininkaujančio Kipro pateiktą dokumentą dėl 2012 metų antro pusmečio darbo grafiko ir čia yra labai konkretus klausimai, e, kuriems turime prieštarauti. Pirmiausiai, jie siūlo, kad diskusijos kitose e, tarybos darbo grupėse, e, ne tik bendrų reikalų taryboje, neturėtų lemti horizontaliųjų klausimų grupės darbą dėl finansinių sandorių mokesčio. Tuo tarpu Išvadas parengia vadovų taryba ir jie nusprendžia, kad bendro sprendimo procedūra bus pastumėta tarsi prieki. Todėl turėtume stengtis, kad būtų priimtas susitarimas ne tik dėl finansinių sandorių mokesčio, manau, kad apskritai turime turėti darybinius įgaliojimus, dėrėtis ir dėl kitų klausimų. Jie ir toliau ketina e, keistis nuomonėmis su Europos parlamentu, informuoti Europos parlamentą apie bendrų reikalų tarybos veiklą ir taip toliau. Manau, kad nereikėtų mūsų informuoti, reikėtų pradėti jai nederybas, tai bent rengimasi deryboms. Ir priimant atitinkamus teisės aktus. Taip pat e, šiame dokumente yra rašoma, kad pirmininkaujantį valstybę ir toliau glaudžiai bendradarbiaus rengdama pasiūlymus, e, siekdama e, dalinio pagrindinio, tiesa nežinau, ką reiškia tas dalinis pagrindinis tikslo, atsižvelgiant į visus sektorinius teisėkuros pasiūlymus. Tačiau tai nėra neformalus dialogas, čia yra teisės aktų paketas, kuris turi būti tvirtinamas pagal bendro sprendimo procedūrą. Todėl n, turime aiškiai išsakyti tarybai, kad mes nebenorime kalbėtis, diskutuoti reikalingos darybos. Ir dabar pasilaikas tai aiškiai išsakyti. Ačiū, Jornai. Būtent taip aš ir kalbėsiu su Kipro e, pirmininkaujančia šalim. Izabel Duron. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad E, labai svarbiai šiandien kalbam. Ši tema yra nepaprastai jautri ir sudėtinga ryšiai su MFF. Ir aš e, norėčiau vadovautis Žano Liuko, Anos Jensen ir kitų išdėstytomis gairėmis, kaip e, svarbu akcentuoti, išlaikyti ryšį, sąsają tarp e, MFF ir nuosavų išteklių. O nuosavose ištekliuose turime kalbėti apie finansinių operacijų mokestį. Nors mes ir žinome, kas bus sakoma taryboje, nors mes ir žinome, kas bus sakoma komisijoje dėl tolesnių sustiprintų veiksmų. Aš manau, kad mes turėtume naudotis. Uh, mintimis, kurios buvo išsakytos dėl procedūros. Uh, mes e, turime daryti spaudimą ten, kur mes turime šiokių tokių galių. Ar tai būtų įgyvendimo taisyklių laikymasis, ar MFF tam tikrų nuostadų įtvirtinimas. Kai mes galim ką nors pasakyti, tai turim kažką padaryti, nes visa kita lieka tik tai žodinės deklaracijos, kurių poveikis yra labai, labai ribotas. Lygiai taip pat aš manau, kad mes esame visi vienodi ši, dėl šios pozicijos, mes turime uh, E, laikytis pozicijos, komisijos pasiūlymo ir tvirtai e, laikytis tų pasiūlymų, kurie yra išdėstyti dėl dabartinio MFF plano. Aš įsivaizduoju, kad gal po savaitės mes jau pamatysime, kaip e, įvykiai pasikeis, bus įvesta naujų pasiūlymų ir kontaktų grupė turbūt mums jas pristatys. Ačiū Izabel, Salvador. <clears throat> Yo solo quiero hacer una pregunta, porque estoy de acuerdo con las Ačiū. Trumpas klausimas. Aš visiškai pritariu kolegų išsakytai pozicijai. Ir kalbant apie pirmininkaujančio Kipro poziciją, ar taryba turi kažkokius aiškius veiksmų planus dėl tų teisės aktų pasiūlymų, kurie bus priimti pagal bendro sprendimo procedūrą. Aš perskaičiau tarybos išvadas ir dabar bandau svarstyti, ko apskritai galime tikėtis iš pirmininkaujančio Kipro. Uh, Mm, ar tas e, pirmininkančios valstybės pateiktas planas yra jau galutinis, ar nieko daugiau iš jų ir nesulauksime? Ar e, galbūt e, bus to, tam tikrų pasiūlymų ir iš Europos komisijos, ar tiesiog kalbėsime apie glaudesnį sustiprintą bendradarbiavimą? Salvador, Tuo punktu, Salvadorai. Iš tiesų, Aš tuos pats irgi tokius klausimus ketinau pateikti pirmininkaujančiam Kiprui. Dėl nuosavų išteklių susidarė tokia nenumatyta padėtis. Europos vadovų taryba visiškai apie tai nekalbėjo. Ekofin apie tai kalbėjo. Gal e, kokios šešios, septynios delegacijos sakė, kad dar negali išsakyti savo nuomonės dėl finansinių operacijų mokesčio. Ir tai buvo vienintelis nuosavų išteklių punktas, e, apie kurį iki šiol buvo diskutuota finansų taryboje. Bet e, vėlgi diskusija pakrypo gana netikėtai, gana pozityviai, palankiai parlamento atžvilgių. Devynios delegacijos, greičiausiai jas pasieks ir kitos po kurio laiko, pareiškė, kad iš savo pusės, kad ir kas atsitiktų, jos įgyvendins finansinių operacijų mokesčius, jos juos įves. Ir staiga Europos komisija nedelsdama sureagavo ir pareiškė, kad jeigu finansinių operacijų mokestis galėtų būti nustat, įvestas pagal sustiprinto e, bendradarbiavimo procedūrą nustatytą Lisabono sutartyje, tada Europos komisija pateiks pasiūlymą, kad įplaukos iš finansinių operacijų mokesčių bent jau iš dalies būtų traktuojamos kaip naujas nuosavų išteklių šaltinis. Tokia padėtis reikalauja, kad būtų patikslinta politinė pozicija ir kitas dalykas turi būti patikslinta juridinė padėtis. Ar mes taikinsime sustiprintą bendradarbiavimą dėl nuosavų išteklių šaltinių kūrimo? Jeigu taip, ar galime galvoti, ar galime sakyti, kad tam tikrose valstybėse narėse pagal bendradar, sustiprintą bendradarbiavimą įvesti uh, mokesčiai, bet jie ne, nebus renkami kaip Europos mokesčiai visose 27 valstybėse, ar jie gali būti traktuojami kaip nuosavi ištekliai. Taigi reikia ir juridinio, ir politinio patikslinimo. O po to, bet kokiu atveju, diskusijos turės tęstis. Ir tam tikra prasme aš galėčiau pasakyti, kad tos dėrybos dar klausis mums palankiau, negu būdavo anksčiau. Bet uh, tai nebūtinai dar tiksliai sutampa su mūsų pozicija, kurią mes pristatinėjom ir pristatysime pirmininkaujant Kiprui. Ir Europos komisijoje taip pat, kadangi, kaip sakė mūsų pranešėjas ir ką tik sakė Izabel Duron, naujiems nuosaviems ištekliams e, turi būti naudojami ne tik finansinių operacijų mokesčiai. Europos e, komisija pasiūlė PVM pasiūlymą naują ir jeigu bus rastas naujas sprendimas dėl Europos komisijos naujų pasiūlymų, komisija sukurs dar kitų. Ir mes žinome, kad anksčiau buvo patikta pasiūlymų, bet jie, jais nieko nebuvo pasiekta, todėl mes žiūrėsime, kaip dabar bus. Mes stebime, kokie yra laiko terminai ir mes turime išlaikyti parlamento pamatinę poziciją. Uh, E, per kitą vadovų susitikimą viskas turi būti sutvarkyta, kad parlamentas galėtų išreikšti savo pritarimą. Bet jeigu nebus e, pasiektas susitarimas dėl nuosavų išteklių, tai nebus nei dėl ko pozicijos pries e, teikti. Ir taip aš e, galiu dabar pasakyti, kad turim pradėti galvoti, kas atsitiks Europos taryboje e, dėl tolimesnio finansinio operacijų nuo savo išteklių mokesčių. Finansų ministrai, finansų ministrai, jie jau kaip ir išsakė, ką galvoja. Kai kuriuose valstybėse tai yra traktuojama kaip politinis klausimas. Tačiau tose valstybėse, kurios pasisako palankiai už finansinių operacijų mokestį, biudžeto ministrai išsikėlė tikslą pirmiausia užšaldyti arba net sumažinti arba sumažinti jų nacionalinio biudžeto įnašą į Europos biudžetą. Ir taip pat paimti visus iš finansinio operacijų mokesčių surenkamus pinigus nacionaliniams poreikiams. Daugumoje valstybių, aišku, dabar yra biudžeto deficitas ir poreikiai yra dideli. Taigi, Prancūzijoje yra sakoma, kai kas nors nori per daug gauti, e, negalima visko turėti iš karto, negalima e, turėti. Aha, negalime turėti ir sviesto, ir pinigų, už kuriuos tas sviestas kainuoja, ir dar pardavėjo šipsenos. Mums reikia rinktis vieną tik elementą. Ir finansų ministrai nusprendė E, kad e, jie gali turėti viską. Taigi, parlamentas nuo pat pirmos dienos sakė ir mes kiekvieną kartą kalbėdami oficialiai e, ar privačiai, ar neoficialiai, ar raštu, ar žodžiu, mes nuolat kartojame, kad nauji nuosavi ištekliai turi e, nenukentėti nuo to, kad valstybės narės sumažina savo įmokas. Tie nuosavi ištekliai šimtų procentų vis tiek yra naudojami nacionaliniams poreikiams. E, nes dabar atrodo, kad tik tai nacionalinis biudžetas yra ištuštinamas Europos labui biudžeto ministrai negali laimėti du kartus. Jie turi suprasti, kad laimėti galima vieną kartą. Valstybės gali laimėti vieną kartą. Tokios argumentuotės, finansų, tokių, tokių argumentų finansų ministrai negali suprasti. Tai yra mentaliteto problema. Biudžeto ministrai tiesiog to negali suvokti. Man atrodo, kad aš patyriau genetinę mutaciją ten bebūdamas. O ministrai e, pirmininkai tą genetinę mutaciją, mentaliteto pasikeitimą patyrė ir perėmė. Ir jie kalba, kad reikia remti ekonomikos augimą, reikia stiprinti Europos ekonomikos konkurencingumą laikantis Europą 2020 strategijos. Ir kai tik reikia taupyti nacionaliniuose biudžetuose, tampa aišku, kad vienintelis sprendimas yra naujų šaltinių, naujų išteklių šaltinių kūrimas. Ir tai turi tiesiogiai būti naudinga ir Europos biudžetui, Europos politikai, nes masinė, kritinė masė reikalinga ekonomikos efektyvumui turi ateiti iš ten. Nacionalinių biudžetų indėlis yra pagrindinis šaltinis. Kol kas mes negalėjome prisijungti prie tokių argumentų ir tokių dėrybų Mes negalėjome e, prie jų prisidėti, kadangi pirmininkaujanti Danija, nepaisant pačios Danijos vyriausybės pasipriešinimo e, finansinių operacijų mokesčiui, e, įsteigė darbo grupę dėl finansinių operacijų mokesčių Ir tiesą sakant, ten buvo pasiekta pažangos daugiau, negu mes tikėjomės dėrybose. Šis dėrybų dosė yra nepaprastai sudėtingas ir, kaip puikiai žinome, pasiekti rezultatą bus nepaprastai sunku. Taigi, kolegos, dabar aš siūlau uh, laikytis tokios pozicijos, kokią dabar turime dėl uh, biudžeto programos. Šiandien mūsų laukia dar ir taip daug temų aptarti. Uh, Ir vėliau mes koordinatorių tarpę ir paskui bendrai biudžeto komitete galėsime tiksliau aptarti šią temą. Nuo rugsėjo mėnesio tą galėsim padaryti, nes tada jau bus labiau aišku, kaip mes e, galime dirbti su pirmininkaujančiu Kipru ir kokius ryšius galime palaikyti taryboje. Be to suprasme, kokia taryboje atmosfera, todėl galėsime patiksinti kalendorių. Dabar siūlau, kad mes pereitume prie trijų pranešimų kuriuos parengė Karlas Haglundas ir kuriuos dabar perima jo pasiekėjas ponas Tornvals. Ir visi tie pranešimai yra susijęs su moksliniais tyrimais. Mėlėjai kolegos, aš norėčiau, kad visi trys pranešimai būtų pristatyti ir aptarti kartu. Organizuokime bendrą diskusiją dėl trijų pranešimų, nes jie yra labai glaužiai susiję. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį darbą pradėjo prieš mane buvęs asmuo ir dėja aš nesugebėsiu visko pristatyti taip šarmingai, kaip šiandien kalbėjo mūsų pirmininkas, tačiau pasistengsiu, kad pranešimas būtų kuo geresnis. Kaip sakė ponas pirmininkas, labai trumpai pristatysiu visus tris pranešimus, nes e, tai yra labai susiję. Visų pirma, noriu padėkoti komisijai už puikų pasiūlymą. Tas pasiūlymas atspindi tai, ką jau yra išsakęs Europos parlamentas. Tai yra finansavimo didinimas moksliniams tyrimams, ir inovacijoms. Ir taip pat e, investicijų skatinimas į tyrimus ir inovacijas. Kalbant apie horizontą 2020, yra trys e, pagrindiniai pasiūlymai. Yra siūlymas suderinti nuoseklumą ir žinias. Be abejo, kad pačios geriausios žinios visuomet turi būti svarbiausias dalykas. Taip pat reikia pamastyti apie tų žinių klasifikaciją, nes iš universitetų aš girdžiu, kad, tarkime, kelios institucijos gauna 10 balų ir tada nėra aišku, kuri institucija iš tikrųjų yra geriausia. Tad reikėtų aiškiau tai suprasti. Taip pat norint užtikrinti, jog kitos valstybės nėra atmestos nuo tokios paramos, reikėtų užtikrinti, kad būtų tokie finans, tokios finansinės priemonės, kurios leistų remti ir kitas valstybės kad tas paketas skirtas tyrimams e, infrastruktūrai, inovacijoms būtų pakankamai didelis. Ši programa turėtų turėti didelį pajėgumą Tai reiškia, kad pradžioje naudos gavėjai turėtų gauti pusę pinigų ir, aišku, vėliau gali atsirasti tam tikrų problemų. Todėl mes norėtume duoti visą sumą ir tuomet pažiūrėti, ką daryti toliau. Taip pat noriu pabrėžti, kad labai svarbu yra viską supaprastinti, atsikratyti, sumažinti administracinės išlaidas taip pat įtraukti mažas ir vidutinės įmonės ir išvengti rinkos iškreipimo. Kalbant apie dalyvavimą, be abejo, kad e, labai svarbu, jog dalyvautų pačios geriausios institucijos, taip pat yra tam tikros taisyklės, kurios yra susijusios su rinka ir jūs jau skaitėte, kokie yra pakeitimai. Labai svarbu yra supaprastinti finansavimo taisyklės, nes paprastai dažnai tokios nuostatos būna nepakankamai efektyvios. Kalbant apie Euratomą, vėlgi reikia naudotis pačiamis geriausiamis žiniomis. Taip pat būtina supaprastinti finansavimo taisyklės, Taip pat šis finansavimas turėtų būti skiriamas pagal daugiametinę finansinę programą. Na ir taip pat reikia pasistengti, kad mes ištobulintume naujos kartos žuvininkystę generatorius ir turėsime toliau eiti šią kryptimį. Na, o kalbant apie pakeitimų terminą, jis yra kitą pirmadienį. Labai lauksiu jūsų komentarų, nes jūsų nuomonė tikrai padėtų man ir mano kolegoms priimti teisingą sprendimą. Iš tikrųjų visi trūkumai, kurie yra, yra mano kalte, bet e, iš tikrųjų aš pasistengsiu pasimokyti iš savo klaidų. Ačiū. Ačiū, jūs esate labai kuklus. Manau, kad jūsų pranešimas buvo puikus. Jūs atlikote puikų darbą. E, jūs pagristai sakote, kad reikia ir toliau stengtis pritaikyti kuo paprastesnę procedūrą. Tai padėtų, turėtų padėti susitarti dėl finansų reglamento reformos. Dėrybos laukia labai labai ilgos Visos trys institucijos e, stengiasi susitarti. Mūsų kolegė Inge Gressler tikrai puikiai dirba toje srityje. Tačiau e, suprantame, kad reikia dar padirbėti gerai, kad skirtingų mokslinio tyrimų programų finansavimo sistema būtų nustatyta. Uh, Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti naujam parlamento nariui už puikų pranešimą ir paklausti pirmininko sekretariato. E, dėl pakeitimų patekimo termino, aš kaip supratau, mūsų naujasis narys e, tik pradėjo dirbti su pranešimu. Galbūt galima prailginti pateikimo pateikimo terminą iki antradienio vakaro, pavyzdžiui. Atsižvelkite į tai. Dėl paties turinio porą pastabų ir vėlgi kreipiuosi į sekretariatą. Man buvo pranešta, kad yra teisinė pa, e, teisinis pagrindas ITER programai, e, tačiau ji nėra ir traukta į e, šią programą. Galbūt būtų galima paprašyti teisinės pozicijos dėl šios programos įtraukimo. Nuogastavimą kelia 16 pakeitimas, nes nesame visiškai tikri, kad būtent taip reikėtų spręsti ITER klausimą, kai kurios konstatuojamosios dalys 6 ir 7 dėl Euratomo. Taip pat e, čia aiškiai daroma nuoroda į ITER nes yra tam tikrų klausimų. Taigi dėl ITER turėtume šį klausimą dar kartą panagrinėti. Dar e, turiu vieną pranešimą e, Edith Herzog šešėlinės pranešėjos vardu. E, ji st dabar studijuoja, liet, tai yra mokosi Ignalinoje, Lietuvoje, ji susipažįsta su brandolinė sauga ir ji prašė pateikti pakeitimų. E, kai kurie iš šių pakeitimų susiję su pranešėjo pateiktais prioritetais. Dėl kompetencijų centrų ir ryšio šių centrų su sanglauda e, tose ES dalyse, kurioje likščiau nebuvo tų centrų. Ne visi turėjo Oksfordus ir ne visi galėjo leisti savo um, tokių mokymų įstaigų. Taigi dar pateiksime uh, pastabų susijusių su uh, šiuo klausimu. Dėl kompetencijų centrų tyrimo srityje labai svarbu numatyti atitinkamas priemonės šiame pranešime, pateiksime susijusių pakeitimų. Pakeitimais. Tačiau e, iš esmės tas ryšys tarp kompetencijų centrų ir kaip juos reikėtų kurti, e, koks jų ryšys su sangloda, tai yra labai svarbus dalykas. Kolegė taip pat e, labai palankiai vertina septintąją mokslinių tyrimų programą. Ji taip pat mano, kad turėtume siekti supaprastintų procedūrų. Ji pateiks atitinkamų pakeitimų, kai būtų galima mažinti personalo išlaidas. Čia e, yra daug galimybių supaprastinti procedūras. Taip pat mano kolegė ketina pateikti pakeitimus susijusius e, su, su e, vadinamoju protų nutekėjimu e, su šiomis grėsmėmis, todėl, kad kai kurios ES dalyse situacija yra sudėtinga, todėl kolegė norėtų, kad kurtume bendrąją mokslininkų, tyriejų rinką ir kad nebūtų taip, kad iš skurdesnių e, rytų šalių mokslininkai keliautų į turtingesnės šalis, tačiau kad vyktų nuolatinė šių mokslininkų kaita, cirkuliacija. Ji pateiks atitinkamus pakeitimus taip pat ir dėl MVI dalyvavimo programoje. Tiek pakeitimų teiks mūsų frakcija ir Edith Herzog. Aš tikiuosi, kad pristačiau pačias svarbiausias mintis. Ačiū. Ačiū, Joranai, dėl klausimo, kurį jūs pateikėte pasisakymo pradžioje. Dėl pakeitimų pateikimo termino. Galėtume jį pratesti vieną dieną. Liepos 17 vietoj 16, 17 diena vietoj 16 iki vidurdienio. Daugiau negalime pratesti termino, nes nebebus žmonių, nebebus darbuotojų. Bet galim 24 valandas laimėti. Tekstas jau išplatintas e, prieš kurį laiką. Kita vertus, mes puikiai girdėjome, kad reikia ITER žiūritinės e, bazės problemas e, išsiaiškinti. ITER e, reikia išsiaiškinti detalės, mes turime pateikti komiteto nuomonę, kaip ir kitų juridinių bazių pagrindų. Monika Olmaier. Mielas pirmininkas, pirmiausia, noriu padėkoti kolegiams ir kolegoms ir visų pirma dėkoju Nilsui 4000 puslapių naujasis dokumentas per keletą dienų jį reikėjo išnagrinėti, taigi tikrai sveikinu, apskritai neįtikėtina, kad jums tai pavyko. E, tikrai tikriausiai nėra taip paprasta sulaukti iš komisijos iš karto keturių pake, e, paketų dėl horizonto 2020 programų ir E, su tuo susijusių mokslinių tyrimų ir inovacijų programų. Dėl kompetencijų centrų, manau, kad turime laikytis e, savo principų. E, kai kurioms šalims negalima teikti finansinės paramos pagal sanglaudos arba struktūrinių fondų programas, todėl įter finansavimas nėra dabar toks, kaip buvo iš anksto numačiusi komisija. Aš dar puikiai prisimenu diskusijas, kai kalbėjome apie e, mokslinių tyrimų finansavimą ir tuomet e, kalbėjome apie žingsnius, kurie yra reikalingi, todėl savo e, ruošto aš pateiksiu su tuo susijusius pakeitimus. Mano supratimo labai svarbu pabrėžti biudžeto komiteto poziciją. Mes tikrai nenorime e, čia kalbėtis taip, lyg būtume ITER, e, atsiprašau, ITRE mokslinių tyrimų komiteto ekspertai. E, tačiau svarbu, kad būtų sukurta mūsų finansuojamais projektais pridėtinė vertė negalime finansuoti tokių projektų, kurie apskritai nekuria pridėtinės vertės. E, kompetencijų klausimas yra labai svarbus. Ir dar vienas dalykas, mažos ir vidutinės įmonės turėtų turėti turėti galimybę daug paprasčiau pasinaudoti šių programų lėšomis. Todėl, kad likščiau buvo taip, kad jeigu maža ar vidutinė įmonė neprisijungia prie didesnio koncerno, tai apskritai nelieka jai jokios galimybės gauti e, finansavimą iš šių programų. Dėl priemokų iš karto a, turime susitarti dėl teisinio tikrumo, e, dėl papildomų išmokų, todėl, kad e, tik po dviejų metų yra parengiamos gairės, o gairės dažnai skiriasi nuo to, kas buvo pateikta pradžioje ir galų gale atsidurėme teisme, todėl kad e, skirtingi subjektai skirtingai suvokia, kaip kas turėtų būti finansuojama. Todėl manau, kad iš pat pradžių reikalingas teisinis saugumas. Iš pat pradžių turime labai aiškiai apibriežti, e, kokie projektai bus finansuojami, kokie ne. Nes likščiau e, yra taip, kad tikrai daugelis klausimų atsiduria teisme. Dėl ITER programos turime atskirti uh, horizontą 2020 ir mm, mokslinių tyrimų programas. Turime tiesiog paž... pagalvoti, kur protingiau būtų įterpti ITER ir iš kokios eilutės ITER programa turėtų būti finansuojama. Man dar vienas labai svarbus dalykas yra Europos Sąjungos e, produkto, ES gaminamų produktų e, vaidmens svorio padidinimas. Turime um, stiprinti ES gaminių vaidmenį pačioje ES. Čia taip pat reikalingos atskiros nuostatos, turime stengtis, kad kita vertus nepadidėtų biurokratinė našta taip, kad MVI nebegalės pakelti jos, jos nebegalės savo leisti dalyvauti tokiose programuose, nes tiesiog biurokratinė našta bus per didelė. Isabel Durand. Izabel Duron. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Be abejo, kaip ir kiti čia sakusiai, kalbėjusiai, mes remiame pasiūlymą ženkliai padidinti e, A, A, A1 kategorijos finansavimą, taip pat e, ir e, sakoma, kad ITER finansavimas turėtų būti visai skirtas, mums tai atrodo nepriimtina, bet mes labai entuziastingai remia Euratomo aspekto finansavimą. Tai yra mūsų kūdikis, todėl e, turime ginti šį planą ir mažų vidutinių įmonių dalyvavimas turėtų būti remiamas taip pat aktyviau. Tai leistų sukurti papildomų programų mažų ir vidutinių įmonių kūrimui. Be to pateiksime pakeitimų dėl projektų testinumo. Uh, Tas dalykas yra nepaprastai svarbus. E, darbo temų pasirinkimas, e, tiksliau projektų temų pasirinkimas e, turi būti toks, kad išrinktume projektus, kurie yra naudingiausi mūsų ekonomikai, kurie yra tvariausi ir ilgalaikiškiausi Salvadoras. Sí, quiero expresar la... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti šešėlinio pranešėjo iš mūsų frakcijos nuomonę. Visų pirma, norėčiau perskaityti jos nuomonę, nes dabar ji lankosi Junktinėse Amerikos valstijose ir negali čia būti. Skaitysiu angliškai. Dėl horizonto 2020 Aš pritariu, kad per ateinančius septynerius metus būtų padidintas finansavimas, nes e, taip pat būtina pritrū, pritraukti ir privačių fondų lėšas. Be to, reikėtų imtis veiksmų, kad pajamos būtų didesnės, kaip ir investicijos, nes Europos inovacijos ir technologijos institutas turėtų taip pat sustiprinti ir baigusiųjų pozicijas. Taip pat reikėtų stimuliuoti kompetenciją visoje Europos Sąjungoje. Tai turėtų būti lyg laiptelis leidžiantis stiprinti žinias susijusias su embrioniniais tyrimais. Be to būtina, kad įgyvendinimas būtų supaprastintas. Be to, šis institutas bus pati geriausia sinergija ir jis turėtų e, būti susijęs su struktūriniais fondais. Ačiū. Puiku, labai ačiū. Taigi, mėlyjei kolegos, aš siūlau. Pone pranešiau, jūs norėjote dar pasisakyti? Labai trumpai prašyčiau. Tiesiog noriu visiems padėkoti. Visi komentarai buvo tikrai naudingi. Manau, kad mes girdėjome pakankamai komentaro, o Taip pat noriu pasakyti, kad mielai su jumis bendradarbiausiu ir esu tikras, kad tame procese daug išmoksiu. Ačiū. Ačiū, ponė pranešėjau. Taigi, primenu, kad pakeitimų pateikimo terminas yra Liepos 17, nebe 16, tai 17-12 valanda. Numatytas toks kalendorius. Nuomonė mūsų komitete būtų priimta rugsėjo 6, įtre komitete spalio arba lapkričio mėnesį, o plenarnėme posėdėje turėtų būti svarstama metų gale. Liko 3 minutės. Per tas minutės mes galime suteikti, tris minutės mes galime suteikti žodį poniai De Sūzai, kuri pristatys 20 klausimą. Per tris minutės, kol dar yra vertėjų. Pagrindi, pastat, pristatykit pagrindinės mintis savo pranešimą. Brigada, senhor presidente, caros colegas, eh, é conhecido todos. Noriu padėkoti Jūs tikriausiai žinote, kad šį pranešimą ruošti pradėjo mūsų kolega Miguel Portas, kuris darbų nebegalėjo tęsti balandžio mėnesį. Aš savo ruoštų noriu pabrėžti keletą dalykų. Yra tokių valstybių narių, kurios e, e, norėtų e, atsisakyti šio fondo teikiamo finansavimo kai kuriems sektoriams. Tačiau aš noriu pasakyti, kad šis fondas yra nestruktūrinis fondas, tai yra fondas, kurio lėšas naudojamos ypatingomis situacijomis. Ir pavyzdžiui, E, šiandien kalbame apie padėtį situaciją ir Daniją, todėl kad kai kuriuose sektoriuose ten iškilo didelių grėsmių. Iš šio fondo bendras, fondo finansavimas bendram ES biudžetui didelės įtakos nedaro. Taigi tai yra labai nedidelė viso biudžeto dalis. Kalbame apie e, darbuotojus, dirbančius pagal terminuotas darbo sutartis, apie tuos darbuotojus, kurie prarado savo darbą. O kalbant apie e, žemės ūkį, čia kai kurios problemas e, kompetentingi asmenys turi aptarti Agri komitete, nes yra numatyta, kad bus kai kurios išimtys taikančiai reglamentą bus išbraukiama iš biudžeto eilutės e, kai kurie dalykai. Manome, kad kalbant apie atrankos kriterijus, kai kuriems sektoriams labai sunku gauti paramą. Pavyzdžiui, Kipras 2007 metais, e, Kipras neprašė paramos e, iš šio fondo, todėl kad e, atitinkamas sektorius nebūtų, nebūtų gavęs paramą, todėl kad reikėjo, kad 500 darbuotojų dirbtų, o ten toje įmonėje dirbo 300 tai yra buvo sumažinta riba. E, šio fondo įgyvendinimas e, vyksta labai lietai, e, Kartais paraiškos nagrinėjimas užsitęsia nuo 18 mėnesių iki 2 metų. Mes manome, kad paraiškos turėtų būti išnagrinėtos daug greičiau. Ir vėlgi, kalbant apie biudžetą, mūsų biudžeto komitetas turi suformuoluoti e, savo poziciją. Nėra jokio pag, e, pag, e, specifinio lėšų skyrimo e, šiam e, biudžetui. 30 tūkstančių buvo skirta pernai. Manome, kad e, šis e, fondas turėtų gauti daugiau lėšų, kad jo lėšomis e, būtų pasinaudota tuo met, kai reikalinga greita reakcija. Taigi mes turime gebėti daug greičiau reaguoti į pateiktas paramas, paraškas, atsiprašau. Yra tam tikrų spragų e, šiame fonde, e, e, kurios yra visoms, visiems žinomos, tačiau šis fondas yra tikrai geras fondas, leidžiantis mums lankščiai reaguoti į sudėtingą situaciją. Tai yra lanksti priemonė, leidžianti pritaikyti sprendimą prie poreikių. Ir dar turėkime omenyje, kad mes kalbame apie darbuotojus atsidūrusių sunkioje situacijoje. Manau, e, kad mm, e, šis fondas padeda teikti didelę pagalbą tam tikrom šalims. Pakeitimų pakeitimo terminas Liepos 17 valanda, e, Liepos 17 diena 12 valanda. Mes e, frakcijoje aptarsime e, ir kompromisinius pakeitimus. Kompromisiniai pakeitimai bus pristatyti Liepos mėnesį. Manau, kad iš esmės šio fondo išlaikymas krizės akivaizdai yra labai svarbus. E, Matau, kad daug kas nori kalbėti, ponas Darden. Tačiau dabar 12.30 turime baigti savo posėdį ir kaip ponia Alda Desusa kalbėjo, 17 Liepos pakeitimo pakeitimo terminas. Balsavimas dėl mūsų nuomonės lie, rugsėjo 6, pranešimo prieimimas pagrindinėme užimtumo komitete spalio mėnesį, o paskui plenarnėme posėdėje. Aš e, siūlau visiems, kurie norėjo pasisakyti, pateikti klausimus pranešėjai dvi šalių pagrindų, nebe mūsų posėdėje, kadangi taip ji galės atsižvelgti jūsų nuomonę. Labai atsiprašau, kad negaliu pratesti šios diskusijos. Posėdis baigiamas. Primenu koordinatoriams, kad mes šioje salėje susitinkame 14 valandą. O biudžeto komiteto plenarinis posėdis prasidės 15 valandą ir kalbėsime apie agentūras ir e, kalbėsime nuo 15 e, iki 16 valandos. Ačiū.